So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėlyji kolegos, laba diena visiems. Sveikinu susirinkus į mūsų komiteto posėdį. Noriu pasveikinti visus, kurie čia jau esate. Pirmasis darbo atvarkės punktas, tai yra mūsų darbo atvarkės tvirtinimas. Turime nedidelį pakeitimą. Diskusija susijusi su mūsų delegacijos vizitu Londone yra nukeliama, kadangi Dagmar yra susirgusi ir jos šiandieną nebus. Taip atsiranda spraga darbo atvarkėje. Kitas darbo atvarkės punktas apie pavojingas cheminės medžiagas. E, čia reikia pasakyti, kad Dan Jorgensen tik tai 17 val. galės atvykti, o jis yra autorius šio pranešimo. Taigi, kai mes aptarsime ketvirtąjį darbo tvarkės punktą, tuomet, ko gero, reikės padaryti per traukėlę iki 17 val. Po to atvyks komisijos narė, ponia Hedegard. Teskime toliau. Antrasis punktas. Turbūt visi žinote, kad CO2 emisijų vertinimai, praėjusių metų vertinimai buvo e, jau paskelbti ir yra e, konstatuota, kad buvo išmestas rekordinis kiekis su klimato kaita, klimato kaita skatinančių taršalų. Tai yra tikrai labai blogai, kadangi mes iš tiesų tripčiojame vietoje ir ne tik mes žygiuojame atgal. 6 procentais daugiau taršalų yra išmesta lyginant su dešimtaisiais metais. Mūsų rezoliucija E, kurią mes turėsime parengti kitą savaitę Strasbūrę. Tai aišku, bus, e, reikės apie, į tai atsižvelgti taip pat ir šioje rezoliucijoje. Dėl euro e, neramumų, dėl finansų krizės ir tik taip suformuoluota pora tokių gana uh, vandeningų pasakymų, formuluočių e, ir e, paragrafų, kuriuos yra, e, išreiškia mūsų galingieji. Ir aš manau, kad ten yra kalbama ir apie iškastinį kūrą, ir su juo susijusią mūsų ateitį, energetikos ateitį, bet visa tai yra tikrai labai, labai skysti pasakymais, kistos formuluotės mums neverta iš viso nieko čia bedaryti. Taip pat reikėtų tai Birželio 13, e, gegužės 6, e, gegužės 23 ir e, spalio mėnesio terminai yra numatyti mūsų tolesniems posėdžiams šiais met, kitais metais. Ir dabar norėčiau prie, pereiti prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto, tai yra Norėčiau pasveikinti pas mus atvykus ponę Katrin Žeslan-Lanel, kuri yra Europos maisto saugos tarnybos vykdomoji direktorė. Labai džiaugiamės, kad ji pas mus atvyko čia šiandieną iš Parmos. Ir mes visada džiaugiamės, kada jūs pas mus atvykstate. Komitetas džiaugiasi jūs matydamas čia, kadangi mums jūsų agentūra yra labai svarbi Ji nagrinėja daug labai svarbių, dažnai kontroversiškų temų. Ir šiandieną mm, įvyks kasmetinis keitimasis nuomonėmis apie EFSA darbo programą. Ir komiteto nariai be jokios abejonės labai susidomėję klausysis jūsų pasisakymo. Taigi perdodu jums iš karto žodį. Dear Chair, Honorable members of the European Parliament. Pane pirmininkė, garbus parlamento nariai, man labai malonu šiandieną lankytis ir pateikti metinę ataskaitą Europos parlamentui, nes jūsų parama mūsų darbui siekiant apsaugoti Europos piliečius yra iš tiesų labai svarbi. Per praėjusius metus mes konsultavome su jumis įvairiais svarbiais klausimais, o šiandieną norėčiau jūs informuoti apie darbo rezultatus trijose svarbiausiose veiklos sritise, kurios daro rimtą poveikį Europos visuomenės sveikatai. Tai yra per maistą persiduodančios zoonotinės lygos, maisto tarša chemikalais ir mytyba. Eko, ekonė protrukis Vokietijoje ir Prancūzijoje parodė, kad labai svarbu kontroliuoti zoonotinius organizmus. Rezultatai buvo tragiški, beveik 50 žmonių mirė, tūkstančiai susirgo ir šimtai tūkstančių yra iš dalies nedarbingi. Visą tai primena, kad šie susirgymai, kuriuos perneša maistas, yra labai svarbus. Zonozės perdodamos gyvūnų žmonėms ir labiausiai žinomi susirgymai yra sukeliami salmonelės ir kampilobakterijos. Tai, kad maisto saugai kyla rimta grėsmė, rodo, kad 320 tūkstančių atvejų kasmet registruojama Europos Sąjungoje. Šiam klausimui didelę svarbą skiria visi. Ir tai, pripaž... tai aiškiai parodo, kad praėjusį mėnesį vicepirmininkas Ros Behrend organizavo seminarą čia parlamente. Ta seminaras buvo kartu organizuotas su komisija ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centru ECDC. Buvo svarstomi zoonozių kontrolė ir taip pat kokių tolesnių veiksmų reikia imtis dvigubai sumažėja žmonių susirgymas dėl salmonelės ES per penkerius metus iki 2009 metų, iš tiesų yra puikus rezultatas, kurio galime didžiuotis. EFSO nemažai padarė, kad būtų pasiekta tokių rezultatų ir mes ir toliau ketiname remti nacionalinės ir europinės lygų kontrolės programas. Mūsų galvijų bandos nuolatos auga ir jos yra zonozės infekcijos žydiniai. Tol komisija 2010 metais mus įgaliojo imtis mokslinio tyrimų, kuriais būtų grindžiamas tobulesnis mėsos patikros metodas Europoje. Mes jau paskelbėme pirmąją nuomonę apie keulieną dar šių metų spalio mėnesį, kurioje nurodoma, kokie kyla biologinė, kokie kyla biologinė rizika apsikrėsti salmonelę, ypač dorojant mėsą skerdyklose. Todėl Nuomonėje yra pažymėta, kad reikalinga tobulinti patikros metodus, stengiantis anksti aptikti biologinės kilmės pavojingas medžiagas. Iki 2013 metų mes ketiname paskelbti šešias ataskaitas, kurios leis geriau kontroliuoti biologinės ir cheminės kilmės taršos elementus Europos maisto grandinėje. Kaip jūs žinote, EFSA reaguoja į visus komisijos bei valstybių narių prašymus. O pastarojo meto E. coli susirgymo protrukis tapo dar vienu pavyzdžiu, rodančiu, kaip galime efektyviai naudotis sukurtomis procedūromis. Kai prasidėjo gegužę ir birželį krizė, mes kartu su ECDC ir kitomis ekspertų struktūromis tuoj pat paskelbėme nuomonės ir ataskaitas. Be to, komisija kartu su Vokietijos valdžios institucijomis ir EFSA delegacijom teikia techninę pagalbą, kad būtų galima nustatyti lygos protrukio šaltinį. Vėliau Prancūzija prisidėjo, buvo sukurta atskira darbo grupė, kuri nustatė galimą tarpusavio ryšį tarp fenilo sėklų, kurios buvo importuotos iš Egipto į Vokietiją mūsų, mes ketiname paskelbti papildomą nuomonę dėl rizikos, kuri, e, kurią kelia įvairūs patogenai esantis sėklose ir daiguose ir dėl kurių gali kilti E. e. coli protrukiai. Aišku, reikalinga techninė ir mokslinės pagrindimas. Sprendžiant šitą krizę, EFSA investavo labai daug į duomenų analizą, stebėseną, statistinių duomenų rinkimą, kylančių rizikų valdymą ir pasirengimą kriziai Europoje. Mes ma e, kalbant apie e, informacijos perdavimo riziką, tai mes išanalizavome, kaip juda srautai informacijos, o tai ypač aktualu kilus kriziai. Be to, vadovaujantis teminę strategiją, nu, apriepiančią laikotarpį nuo 10 iki 13 metų, mes metodiką prašome detaliau, jūs galite tai pasiskaityti mūsų tinklalapyje. Pastarojo metų Eurobarometro tyrimai e, kai buvo stengiamas įsiaiškinti vartotojų reakciją į užkratus maiste aiškiai parodo, kad labai rūpi vartotojams cheminių medžiagų, taip pat pesticidų likučių buvimas maiste. EFSA surinko visus, visą informaciją apie maisto taršą įvairiais um, chemikalais Ir tarp jų tai yra veterinarijos vaistų likučiai, patvarus organiniai teršalai, tokie kaip dioksinas, PCBC, taip pat ir pesticidai. Be to yra dar ir kitų taršiųjų medžiagų susijusių kurios patenka iš sunkiųjų mentalų, tokie kaip aflatoksinai, furanai, akrilaminai ir jie gali padaryti poveikį maisto grandiniai. Pasaulio or Sveikatos organizacija taip pat FAO yra atlikusi įvairiausias studijas, kurios paprastai yra žinomos bendros mytybos studijų pavadimu. Taip pat atliko įvairiausias analizės. 2008 metais įsigaliojo nemažai teisės aktų ir valstybės narės dabar privalo stebėti pesticidų likučių kiekius ir pranešti Europos komisijai bei EFSA. Rytoj EFSA paskelb savo trečią metinę ataskaitą apie pesticidų likučius, kurioje bus pateikta informacija apie tai, kokių pesticidų likučiai buvo rasti maiste ES 2009 metais. Mūsų tyrimų rezultatai drąsina, nes jie rodo, kad valstybės narės daug rimčiau žiūri taisyklių laikymasi ir beveik 98 procentai 68 tūkstančių mėginių, kurie buvo paimti, parodė, kad tik 834 iš jų yra pesticidų likučiai. Bet to ataskaitoje parodo, kad 61,4 procentai bandymų buvo bandymų atveju maiste nerasta jokių, um, jokių pesticidų likučių. Tiek mytybos, tiek rizikos vertinimo požiūrių yra absoliučiai svarbu žinoti, kaip maitinasi europiečiai ir kas sudaro jų maisto racioną. Pastaraisiais metais mes matome, kad duomenės renkami daug tikslesni, ypač tai pastebima renkant EFSA, stebint EFSA duomenis apie suaugusių vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių e, mytybą bei tam tikrų maisto produktų užteršimą chemikalais. Šiais metais EFSA baigs darbą, kurį pradėjo seniau ir tai yra išsami Europos maisto vartojimo duomenų bazė. Prie šio darbo prisidėjo 22 valstybės narys, taip pat buvo apibendrinti 32 skirtingų nacionalinių mytybos tyrimų rezultatai. Visą tai atsispindės duomenų bazėje. Širdies kraujagislių susirgymai, onkologiniai susirgymai, diabetas ir taip pat lėtinės kvepavimo takų lygos yra taip vadinamos neužkrečiamosios lygos, bet jos yra susijusios su įvairiais veiksniais, tokiais kaip netinkama mytyba, fizinio aktyvumo stoka ir kitos gyvenimo būdo įdos. Viena iš prevencinių priemonių, kurią galima būtų taikyti, tai informacijos teikimas ir švietimas apie sveiką mytybą maisto vartojimo duomenų bazės, taip pat įvairūs darbai, kurie atliekami šioje srityje, nustatant mytybos atskaitos vertes, gali padėti politikams suformuoti atitinkamą mytybos politiką. Praėjusią Liepą dar buvo atliktas vienas svarbus darbas, nes galiausiai baigėsi sveikatos ieškinių vertinimas. Ir uh, tris metus truko šis darbas, jį atliko EFSOS mytybos dietinių produktų ir alergijų komisija. Nuo 2008 metų jį dirbo, bandydama išsiaiškinti įvairius veiksnius, kurie padėtų užtikrinti sveikesnę mytybą. Mokslininkai teikia savo rekomendacijas dėl to, ką reikėtų žymėti maisto produktų etiketėse ir reklamoje. Tai yra labai svarbus dalykas Europos vartotojams, nes jie galės uh, daugiau žinodami atitinkamai pasirinkti vienus ar kitus maisto produktus. Bet to tai padės ir pramoniai, ieškant a, tobulesnių kelių ir siekiant inovacijų. Kaip aš jau prieš metus informavau jūsų komitetą, dar vienas svarbus komponentas susijęs su maistu, tai yra maisto priedai, a, pakuočių medžiaga, skonio sirpikliai, perdirbimui skirtos medžiagos, pesticidai ir GMO. Mes vertiname visas šias medžiagas ir jų poveikį sveikatai bei aplinkai. Tokie tyrimai dar prieš produktui patenkant į rinką yra labai svarbu siekiant apsaugoti vartotoją, darbuotojus ir aplinką. Neseniai EFSA įvyko reorganizacija, Ir dabar mes kitaip, kiek dirbame su reglamentuotais produktais. Na, pavyzdžiui, yra sukurtas paraiškų teikimo centras, o tai labai palengvins darbą ir mūsų sąveiką su pareiškėjais bei kitais suinteresuotais asmenimis. Taip pat tokiu būdu galėsime sutaupyti ir pakankamai išteklių vertindami uh, sveikatoj svarbius veiksnius, taip pat įvertindami dar iki, rink, iki pateikiant į rinką atitinkamus maisto produktus. Mes galėsim sutaupyti iki 40 procentų mūsų išteklių. Dar, manau, yra svarbu pažymėti, kad nepriklausomai nuo darbo rezultatų mūsų pagrindinis uždavinys yra padėti vartotojams apsaugoti savo sveikatą. Mes atsižvelgėme į labai daugelį šių klausimų, kada rengėme EFSOS mokslinio tyrimų strategiją 2012-2016 metams. Šiuo metu tos strategijos dokumentas yra plačiai diskutuojamas, vyksta viešus konsultacijos. Dokumente nurodomi keturi strateginiai tikslai susiję su EFSA moksliniais tyrimais. Pirma, tolesnis mokslinio tyrimų tobulinimas, optimalus Europos rizikos vertinimo pajėgumų panaudojimas, rizikos vertinimo metodologijos kūrimas ir suderinimas ir taip pat rizikos vertinimo bei rizikos stebėsenos mokslinio pagrindo stiprinimas. Greta e, mokslinių tyrimų strategijos mes taip pat parengėme naują savarankiško ir mokslinio tyrimų sprendimų prieimimo proceso politika, kuri remiasi mūsų, ankstesnė mūsų sukaupta patirtimi, nes siekime išsaugoti tą sukauptą mokslinį pažangų potencialą, kurį turime, ir taip pat išplėsti konsultacijas ir Štai čia kaip tik vertėtų prisiminti praėjusį mėnesį Bruselėje surenktą seminarą. Dialogas vyko labai plačiai, auditorija buvo labai įvairi, daug buvo įvairiausių pasisakymų dėl galutinės politikos ir taip pat įgyvendinimo e, taisyklių. Ir naudodamasi progą, todėl noriu padėkoti Kartikai Liotart mūsų ryšių pareigūnai su parlamentu už didelį indėlį. Turiu pasakyti, kad mes tikrai tikimės, jog jūs ir toliau mums padėsite, ypač atsižvelgėte į labai sudėtingas ekonominės sąlygas, o tai reiškia ribotą biudžetą. Norėčiau jūs patikinti, kad mes visada esame pasiruošę spręsti Europos piliečių problemas ir susirūpinimus ir tikrai esu pasirengusi atsakyti į jūsų visus klausimus. Ačiū už dėmesį. Dėkoju poniai direktoriai. Jūsų agentūra nagrinėja tikrai labai jautres temas - sveikata, maisto, maistas tai yra dalykai, kuriuos, do, kurie domina visus žmonės. Ekoli protrukis praėjusiais metais buvo paminėtas. Mes taip pat čia labai daug apie tai diskutavome, kalbėjome apie komunikacijos strategijas ES įvairiais lygmenimis ir e, skirtingus, skirtingus būdus koordinuoti veiksmus skirt, įvairiais e, lygmenimis. Jūs minėjote ir vadinamosius sveikatos ieškinius, tai health claims, ir minėjote konkretų skaičių. Iš tiesų labai svarbu, kad tie, e, jie būtų grindžiami e, konkrečiais rodikliais, konkrečiamis išvadomis, kad vartotojų informacija būtų kiek įmanoma efektyvesnė, kad nebūtų vartotojai klaidinami ir EFSA padarė tikrai labai didelį darbą šioje srityje. Mokslininkų nepriklausomumas, vertintojų, ekspertų nepriklausomybė tai yra irgi nuolatinė tema. Jūs uh, turėjote tą galimybę iškelti kaip vieną iš klausimų mūsų diskusijoms ir čia Briuselėje, minėtame jūsų renginyje. Ir iš tiesų mes matome, kad dažnai čia yra neišvengiama įvairių subjektyvių sąsajų su pramonė, tačiau jūsų agentūra būtent turi padėti užtikrinti, kad uh, būtų išvengta įvairių interesų konfliktų. Matau, kad yra labai nemažai kolegų, kurie norėtų užduoti klausimų. Galbūt aš kaip pirmininkas pasinaudosiu galimybę e, taip pat šio bei to paklausti. Man būtų labai įdomu, kaipgi jūs e, e, manote, kokie, kiek jūsų agentūra yra pažengusi vertindama bisfenolį A. Dabar ponia Grostet. Ačiū pirmininkė. Mes visuomet labai džiaugiamės galimybę pasikeisiu nuomonėmis su gerbiama direktorė. Taigi, kadangi pirmininkas jau užsiminė apie tai, aš irgi kalbėsiu apie bisfenolį A, nes vis tik tai yra vis skirtingai vertinamas šis klausimas Europos lygmenių ir Prancūzijoje taip pat, kadangi Prancūzijoje tikrai nemažai klausimų yra keliama, visuomenė domisi tuo, tuo klausimu. Turime mokslininkų išvadų Prancūzijoje, yra norima sustabdyti bisfenolio naudojimą, gaminimą, importavimą, iš viso teikimą į rinką produktų su bisfenoliu A. Kaip jau sakiau, visuomenė e, labai nerimauja dėl šio klausimo, kadangi um, žinoma, jog bisfenolio A naudojimas gali būti pavojingas žmogui, netgi kai kiekiai yra labai nedideli. Uh, Du tyrimai, kurie buvo Prancūzijoje pristatyti, e, buvo dėl cheminių medžiagų naudojimo, kitas dėl sanitarinių sąlygų. Ir čia ypač jautriems žmonėms, tai yra e, kūdikiams, mažiems vaikams, nešioms moteriams itin pavojinga ši medžiaga. Taigi norėčiau išgirsti, kokia būtų jūsų nuomonė dėl įvairių tų tyrimų atliktų nacionalinių lygmenių, pažiūrėjau, Prancūzijoje ar Europos lygmenių. Gal galvojate, kad reikėtų tarp 27 valstybių narių organizuoti platesnės diskusijas šio klausimo, nes tikrai visuomenė yra labai susirūpinusi dėl šio klausimo. Tai aš manau, kad būtų labai svarbu, kad, ir, kad Europos lygmenių būtų imtasi spręsti šį klausimą. Antras dalykas dėl tų sveikatinimo teiginių. Jūs kalbėjote apie tai, iš tikrųjų atliktas didžiulis darbas e, šio klausimu, e, milžiniškas mokslinis darbas atliktas. Taigi ir e, ar vartotojas gaus dabar kažkokios tai informacijos, ar tikrai realiais jis galės suprasti, kas yra sakoma etiketėse, ar tikrai jūs galvojate kažkokiu tai būdu pateikti tą visą informaciją vartotojams, pavyzdžiui, tarkim, dėl mineralų ar vitaminų naudojimo, teiginių ant įvairių produktų ir taip toliau. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiais klausimais. Ačiū. Ačiū, Fransos Groste, dabar Linda Makevin. Ačiū, norėčiau pasitikslinti dėl tvarkarašio, dėl sveikatinimo teiginių. Uh, kad komitologija iki kalėdų liktai numatoma taip svarstyti, nes tikrai matėme daug straipsnių laikrašiuose sakant, kad 90 procentų sveikatinimo teiginių įmonės atmeta, ypač dėl maistinių medžiagų sąrašo, ta visa informacija patvirtinta jau tikrai pakankamai seniai, gal prieš dviejus metus, bet visiškai ne, nejuda tas lausimas, girdėjau, kad liktai taryboje, Vokietija blokuoja e, progresą. Taigi, kai būtų galima užsitikrinti, kad turėtumėm tinkamus teisės aktus dėl sveikatinimo teiginių ir e, maistinių medžiagų e, sąrašo. Karl Šliuter. Norėčiau pratesti mintį dėl bisfenolio ne vien tik tai kūdikių būtioliukose, bet taip pat ir skardinėse yra naudojama šią medžiagą. Aš, e, aš, šį medžiagą aš norėčiau daugiau informacijos apie tai. Ir dėl pesticidų, pavyzdžiui, um, tyrimas rodo, kad mažesnis yra kiekis, tai yra gerai nei prieš keliarius metus, tačiau kas būtų, jeigu um, susidėtų visi tie kiekiai, kumuliuotųsi ir, pavyzdžiui, kai kurie augintojai naudoja skirtingas rūšis pesticidų tam, kad neviršytų vieno pesticido ribinės vertės. Tai kas tada būtų, jeigu sudėtumėm skirtingas tas ribinės vertės? Pavyzdžiui, vienam, vienas pesticidas yra 40 procentų, kito dar 40 procentų ir trečia dar 40 procentų. Tai reiškia, kad po to to galutinio produkto rinkai pateikti negalima, nes bendra vertė yra viršita. Uh, Mm, kai, ką Jūs galvojate apie tai? Ar reikėtų sudėti visų naudojimų pesticidų ir ribinės vertės, skaičiuoti, kiek tas kokteilis po to, kokia būtų vertė, nes man atrodo, tada um, pavojus būtų didesnis. Toliau dėl interesų konflikto, jūs žinote, aišku, kad aš tą klausimą e, turiu iškelti. Atsimenate, aną kartą kalbėjome dėl GMO um, darbo grupės darbo. Jūs sakėte, kad įvertinsite e, situaciją. E, Taigi, kokių išvadų padarėte, kaip jūs užsitikrinsite, kad tikrai būtų visa informacija pateikta, jeigu, tarkim, personalas kažką tai nori kažkur vykti, tarkim, ar jūs iš tikrųjų pasinaudosite visą turimą galę ir griežtai taiksite personalo nuostatas, ar bus kažkoks tai toks laikotarpis tarnys. Dėl GMO sprendimų iš tikrųjų, pavyzdžiui, dėl medaus buvo toks skubus įvertinimo procesas, aš nežinau, kaip įmanoma taip greitai viską padaryti. Mes žinome dar ir kiti klausimai, kiti paketai nagrinėjami. Mes tikrai turime pasirūpinti, kad visi ekspertai būtų visiškai nepriklausomi. Karl, uh... Ačiū, Karl. Medus. Čia Peterlė klausimas, jis juk bitininkas ir jis dabar ir kalbės. <laughs> Hvala lepa, gospod predsednik. E, jaz sem malo. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš esu kiek geresnės nuotaikos nuo tada, kai Europos teisingumo teismas išreiškė aiškę poziciją dėl e, genetiškai pakeistų organizmų meduje. Aš manau, kad mes einame geresniu keliu. Šiaip jau aš norėjau užduoti kitokį klausimą. Esu labai dėkingas e, agentūros direktoriai už pristatymą ir manau, kad ši agentūra yra viena iš pačių svarbiausių ES agentūrų. Kaip ir daugelis ES piliečių, aš esu įsitikinęs sąsąją, tiesioginę sąs ryšių tarp e, sveikatos ir maisto kokybės. E, Labai dažnaigi kalbama apie maisto cheminį e, ir biologinę taršą. Man ypač svarbios tas tos tar, taršios medžiagos, kurios yra naudojamos, labai aktyviai naudojamos būtent maisto pramonėje. Ir pavyzdžiui, rafinuoti aliejai, kokį poveikį jie daro e, žmonių sveikatai, kuomet jie naudojami tam, tikromis, tam tikroje temperatūroje, kurioje keičiasi jų e, medžiagų, sudėdamųjų medžiagų E, sudėtis. Pavyzdžiui, Slovenijoje e, buvo atrastas, e, atrasta trifino tam tikrose aliejų rūšise. Ir, ir, ir tokie, aš matau, kad rafinuoti aliejai ir jų vis, vis aktyvesnis, par vis didesni pardavimo kiekiai turi tiesioginę poveikio žmonių sveikatai. Man taip pat būtų Įdomu žinoti, Europos komisija yra e, pateikus kažkokių tai e, užuominų, kažkokių impulsus davusi taip pat šioje srityje. Grazie, Panas Sinanė. Ačiū pirmininkė, dėkoju direktoriai už tikrai įdomų informacijos pristatymą su malonumu klausiausi to, kad viena iš šios agentūros užduočių yra reaguoti į tą susirūpinimą, kuris kyla Europos piliečiams. Norėčiau Jums papasakoti apie vieną svarbų reiškinį ir norėčiau pastirauti Jūsų nuomonės. Tai yra tarša. Tarša ne vien tik tai viduržėmė jūros regione, bet taip pat ir e, maisto žemės ūkio Um, produkcijoje gaminamoje um, Italijos šiaurėje, šiaurės rytoje ir čia. Rytuose ir čia ypač tarša atsiranda dėl um, cemento gamyklų ir deginimo krosnių, kurios degina um, atliekas kaip kūrą. Ir, ir tai yra naudojama kaip žaliavos uh, cementui gaminti. Buvo e, Treviso Veneto provincijoje vienas toks atvejis. kur buvo rasta PCB, kurių lygis buvo, e, e, kiekis dvigubai viršėjo normą. Tai buvo proseko gamybos procese, o kitoje vietovėje Fitjuli Štai vakar laikraščiuose buvo parašta, kad atlikus analizės nustatyta dioksino vištienoje, bet dešimt kartų viršijant Europos direktyvų nustatytą ribą. Lombardijoje dioksino ir PCB taip pat buvo nustatyta rasta um, karvių pienė, bent 18 skirtingų ūkių. Uh, ir teko uždaryti tos ūkius ar pieninės. Padovoje taip pat cemento gamykloje dirbančioje jau nuo 50 metų vėlgi nustatyta rimtų problemų. Taigi nesuprantu, kodėl cemento pramonėje Pavyzdžiui, deginimo krosnims yra taikomos skirtingos taršos ribos. Mm. Tai reiškia, kad cemento gamykla gali teršti daugiau netgi negu e, deginimo krosnis. Padovoje, Emilijoje Romanoje. Įveikia barilą maisto įmonė ir ten bus leidžiama statyti irgi deginimo krosnis. Ūkininkai labai nerimauja dėl to, kokį poveikį turės tokių mm, įrenginių pastatymas. Reikia daug platesnės analizės, nes labai dažnai e, ta analizė, kuri atliekama vėliau, išryškina tokias problemas, tačiau cemento pramonės lobistai mm, įtakoja vietos valdžios sprendimus ir labai sunku yra užsitikrinti, kad būtų kažkas padaryta. Pavyzdžiui, Fiulį, e, e, kur rasta dioksino vištienoje, privatus sektorius atliko analizę. Aš norėčiau pasirauti direktorės, ar EFSA galėtų rimtai pamastyti, ar nevertėtų atlikti analizės dėl to, kokį poveikį cemento gamyklos ir deginimo krosnis turi žemės ūkiui, ypač gyvulininkystiai. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėtumėm sureaguoti į tą rimtą susirūpinimą, kuris kyla piliečiams. Uh, Toliau, Kretonas Zinis. Tikrai labai malonu, kad EFSA kelia daug klausimų ir kad užtikrinamas jos nešališkumas. Labai dažnai savo posėdžių salėje svarstome šios dalykus. Tikrai tokių svarstymų nereikėtų, jeigu mes būtume tikri, kad EFSA gali savarankiškai vykdyti visas funkcijas jau kitų institucijų atveju tapo aišku, kad kilus kažkokiam konfliktui, o informaciją pateikdavo dažnai mūsų komitetas, kaip EMA atveju, tie asmenys keičiami, bet labai dažnai direktoriai remia savo darbuotojus, teikdami, kad um, paviešintos informacijos jie neprivalėjo skelbti ir panašiai. Todėl aš galvoju, kad atsiranda politikos iškraipimai. Organizacija kurios savarankiškumą nuolatos lydi skandalai, abejojama dėl jo, ar negeriau būtų iš tam tikrų komitetų tiesiog pašalinti problemas keliančius asmenis, kai yra įrodymų, jog tie asmenys pažeidė interesų konflikto taisyklę. Ačiū. Manau, kad atsakymų sulauksime, tačiau man susidaro kartais įspūdis, kad, kad egzistuoja tikrai labai e, plataus. E, ta, ta strategija gali būti papildoma ir papildoma, jeigu tepsoje atrandamas kažkokia, išryškinama kažkokia problema, tuomet ją, jie tarsi aplimpa naujomis problemomis. Ir e, dažnai yra keliamas klausimas susijęs su EFSA nepriklausomumu, nešališkamu. E, Aš manau, kad reikėtų e, neužmiršti ir tų pokyčių, kurie įvyko EFSOje, o ne vien tik tai grįžti į praeitį ir, ir, ir kalbėti apie tas EFSOS buvusias praeities problemas. Tam, dabar kitas kolega, dėkoju. Aš sutinku taip pat su tavimi, buvo iš tiesų problemų susijusių ir su ekspertų nešališkomu, tačiau mes turime suvokti, kad jeigu e, yra. E, dirbama e, kad dirba kažkokia tai grupė, kažkokia ekspertų grupė, kuri galbūt turi e, ryšių su pramonė ar vertina tam tikrus pramonės e, aspektus, tam tikrus reiškinius, tai nereiškia, kad jie, to, ta grupė yra šališka. Tiesiog labai svarbu užtikrinti deramą skaidrumą, E, reikia žinoti, konkrečiai, kaip konkrečiai, koks yra konkrečiai to žmogaus, e, kokia jo biografija ir e, pašalinti bet kokią, bet kokią šališkumo galimybę. Ir jeigu žmog, žmogus yra, dirba nešališkai, tuomet jisai gali dirbti nešališkai ir toliau. Ir, ir taip ir iš tiesų yra suprantama, kad EFSA įdarbina žmonės, e, prašo pagalbos iš žmonių, kurie dirbo praktikoje, kurie e, savo, savo gyvenimą buvo skyrę kažkokiam konkrečiam, e, kažkokiai konkrečiai sričiai ir galbūt ta praktika yra tiesiogiai susijusi su pramonė, bet dėl to nebūtina iš karto manyti, kad, ta, kad tas ar kitas asmo bus šališkas. Aš manyčiau, kad reikalauti šito būtų tiesiog nerealistiška, kadangi mes turėtume tik tai, kaip ekspertus, turėtume tik tai mokslininkus, o tai netikti vis, netitiktų visiškos ir šimtų procentų realybės. Norėčiau paklausti EFSOS at, e, vadovės, kokiųgi pamokų išmokta iš tos, e, e, to ekoli protrukio praėjusiais metais. Aš žinau, turėjome labai daug ekonominių padarinių, neigiamų padarinių. Tačiau aš manau, kad reikėtų galvoti ir apie ateitį, stengtis išvengti panašių situacijų. Ir, kaip sakyta, buvo, e, buvo didžiulė žala padaryta mūsų žmonėms, neužtikrinant jų pakankamo saugumo, saugumo jų sveikatai. Kitas klausimas susijęs su e, GMO e, tikrinimu, vertinimu ir jo apimtimi. Aš girdėjau, kad EFSA e, tikrina ne visus GMO ypač kai kalbam apie tokius e, GMO, tokio, tokio GMO poveikį, e, pavyzdžiui, žemės ūkiui ar tam tikroms teritorijoms. Kaip jūs galite užtikrinti, kad e, EFSOS atliekami tikrinimai apimtų visą ES ir, o ne kažkokius konkrečius jos regionus, atskirus regionus ir taip pat, kiek įmanoma, platesnį laikotarpį. Taip jūsų darbas būtų tikrai gerokai veiksmingesnis. Ačiū, Sofija Okūny. Ačiū pirmininkė, gerbiama direktorė, labai džiaugiuosi galėdama Jūs pasveikinti mūsų posėdėje. Uh, Apgailestauju, kad kolegų netiek daug, nes tikrai būtų labai įdomu visiems kartu padiskutuoti. Mm, jau keli klausimai buvo užduoti, e, ta tema, kuri man rūpi, taigi aš tik kelis pamastymus dar pridurčiau. Visų pirma, dėl bisfenolio A. Būtent dėl šio šios medžiagos pavojingumo lygio kol kas nėra visiškai aiškios informacijos. Ir vis tik tai nerimaujama dėl to, kad, kad ši medžiaga patenka į maistą, kuomet yra šildomi e, maisto produktai, kuomet jie yra apdorojami vienokiu ar kitokiu būdu. Pavyzdžiui, jeigu plastikinis butelis su maistu dedamas mikrobangę krosnelę pašildyti, bisfenolis A patenka į maistą. Taigi, reikėtų, kad tai būtų labai aiškiai pasakyta, paženklinta ant to gaminio. Turi būti labai aiškiai vartotojų pasakyta, kad tas gaminys, kurį jis perka, jeigu nori jis po to tą maisto produktą šilti, jis turi jį perpilti į stiklinį indą, pavyzdžiui, ar panašiai, kad išvengtų tos pavojingos medžiagos patekimo į maistą, bisfenolio A. Toliau parabenai maiste, teflonas ant mm, kepimo indų. Tie klausimai vis labiau neramina mūsų vartotojus dėl jų kancerogeniškumo. Taigi, noriu pasakyti, kad aš neseniai dirbu šiame komitete, taigi galbūt aš nepakankamai informacijos žinau tuo klausimu. Gal galėtumėte jūs plačiau papasakoti būtent apie jūsų darbą šioje srityje? Uh, kokie yra planai, kas ketinama padaryti šioje srityje, kokių minčių turite. Ir paskutinė tema - dioksinas. Dioksinas kai kuriuose maisto produktuose, kurie yra skirti vartoti. Pavyzdžiui, iš Švedijos, jeigu teisingai atsimenu, buvo produkcija skirta platimui ES ir buvo nustatyta, kad dioksino yra pakankamai aukštas, didelis kiekis, taigi mm, kelčiau klausimą, kaip čia būtų su vartotojo informavimu šiuo atveju, kai e, jeigu toje e, šalyje, iš kurios importuojamas tas gaminys yra įprasta, kad dioksino gali būti kiek daugiau, tačiau ar nereikėtų informuoti pirkėjo ten, kur tas ribos yra mažesnės? Um, with... Ačiū. Ačiū už tuos klausimus. Gal pirmiausia, bandysiu atsakyti į klausimus, kurių buvo gausu dėl bisfenolio A. Reikia pripažinti, kad klausimas kelia labai prieštaringų nuomonių. Ir jūs visai tiksliai pastebėjote, kad neseniai Prancūzijos nacionalinė maisto saugos agentūra paskelbė savo išvadas dėl bisfenolio A ir taip pat E, laukiame ir kitų ataskaitų, bet turiu pasakyti, kad mokslininkų nuomonės dėl bisfenolio A išsiskyrė. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl, pavyzdžiui, pasaulinė sveikatos organizacija praėjusiais metais surengė seminarą, kuriame dalyvavo labai daugelis valstybių įskaitant ir ES maisto saugos agentūrą, ir paskelbė praėjusiu metu pabaigoje atitinkamą atsiprašo kalbančioji, šių metų pavasarį paskelbė savo išvadas po seminaro, kurios sutampa su EFSA komisijos tyrimo išvadovomis. Na, sakyčiau, reikia kalbėti ne apie vieną Prancūzijos ataskaitą, apie kelias. Savo, mesgi darbą šioje srityje tęsėme, nes labai svarbu gauti naujausių mokslinių įrodymų, kad galėtume peržiūrėti surinktus duomenis ir pasižiūrėti, ar turėtume keisti rizikos vertinimą. Ir galbūt, rengdami galutinę ataskaitos versiją, mes galėsime priimti vienokį ar kitokį sprendimą ir rekomendaciją dėl bisfenolio A remintis atliktų rizikos vertinimu. Bet šiandieną man sunku, kai jums pasakyti, ką mes galvojame apie paskelbtas ataskaitas. Ataskaita, kurią jūs minėjote, buvo paskelbta rugsėjo pabaigoje. Mūsų komisija dabartiniu metu ją analizuoja. Bet turiu pasakyti, kad tie, tos dvi ataskaitos neatitinka rizikos vertinimo kriterijų. Pirmoji ataskaita tiesiog uh, aprašo bisfenolio A paplitimą Prancūzijoje ir Europoje, o antrojoje ataskaitoje pateikiami naujausi moksliniai duomenis apie bisfenolį A. Taigi mūsų komisija, bet ne viena, o kartu su išorės ekspertais išanalizuos tas ataskaitas, apsvarstys um, ataskaitų turinį su rengėjais ir tada parengs bei paskelbs kartu su Prancūzijos agentūra bendrą ataskaitą, kurioje bus pasakyta, kokie, e, kokius argumentus remiame ir su kokiais nesutinkame. Aišku, nesutikimo atveju bus pateiktas ir pagrindimas to nesutikimo. Ta bendra ataskaita turėtų pasirodyti iki lapkričio pabaigos Aišku, bus ir pareiškimas padarytas remiantis naujausiais moksliniais duomenimis apie bisfenolį A, nes praktiškai kiekvieną dieną atsiranda nemažiau negu dešimt naujų e, informacijos šaltinių apie bisfenolį A. Ir tikrai, pirmininkė, ataskaitė turi pasirodyti lapkričio pabaigoje. Bisfenolio A klausimą mes žiūrime labai rimtai ir, manau, toje ataskaitoje po keletos savaičių, po poros savaičių jūs pamatysite mūsų darbo rezultatus. Ir kadangi jau kalbu apie bisfenolį A, noriu atkreipti jūsų dėmesį ir į ES atitinkamus teisės aktus, kurie reglamentuoja pakuotėms gaminti naudojamą medžiagą. Ir jeigu pakuotės medžiaga užteršia maisto produktą ir jis sukelia nepageidaujamą reakciją, tai nebūtinai tą nepageidaujamą reakciją sukelia tas vienas, ta viena sudėtinė medžiaga gali nepagėdaujamą reakciją sukelti labai įvairios medžiagos. Todėl mes teikime savo rekomendacijas dėl vienokių ar kitokių medžiagų vartojimo. Ir tos rekomendacijos grindžiamos rizikos vertinimu. Dabar dėl sveikatingumo teiginių. Na, tikiuosi, kad vartotojai susigaudės, nes. Uh, teisės aktas, moksliniai tyrimai, kuriuos mes atlikome, visą tai skirta vartotojų apsaugai tobulinti bei padėti vartotojams pasirinkti geriausiai tinkamą mytybą. Aš visiškai jums pritariu. Šiais laikais tiek daug yra kalbama apie vieno ar kito produkto sveikatą, bet 80 procentų mūsų tirtų atveju mes nesuteikėme leidimo vienai ar kitai, vienam ar kitam produktui um, priskirti sveikatingumo teiginius. Galiausiai komisija kartu su valstybėmis narėmis jau sudarė taip vadinamą teigiamai sveikatingumo teiginių sąrašą, kuris turėtų būti pasirodyti šių metų pabaigoje tas sąrašas tikrai bus labai svarbus. Dar noriu paminėti, kad EFSA turi įvertinti augalinės kilmės produktus, jų turime nemažai ir dažnai yra su tais produktais įėjami tam tikri sveikatingumo teiginiai. nelengva taikyti vieną ir tą pačią taisyklę, ypač atsižvelgiant į tai, kad gali būti augaliniai produktai priskirti vaistams, lygiai taip pat tie patys um, augaliniai produktai gali būti uh, vertinami kaip maisto papildas. Todėl rinkoje pakankamai dar sumaišties ir mes bandome uh, tas rytį tvarkyti. Dėl mytybos rekomendacijų. Mes esam pateikę savo rekomendacijas, o ateityje, manau, komisija gali kreiptis į mus, kad mes parengtume mytybos lentelės, pavyzdžiui, kažkokį modelį, maistinių medžiagų modelį. Aišku, viskas priklauso nuo mūsų renkamų duomenų. Mes renkame duomenis apie žmonių mytybą ir tada galima būtų kalbėti apie vieno ar kito mytybos tipo poveikį bei maistinių medžiagų išdėstimą etiketėje. Kartu, aišku, ir apie sveikatingumo teiginius pesticidai. Tai, ką Jūs pasakėte, yra visiškai teisinga. Ataskaitoje, kurią minėjau, mes vertiname likučių kiekius ir maksimalius leistinus likučių kiekius. Bet tokiu atveju vertinamas bendras pesticidų likučių kiekis. Nors vartotojas, aišku, turėtų suprasti, kad jų maiste gali būti kelių rušių pesticidų likučiai. Todėl EFSA dabar toliau tobulina rizikos vertinimo metodus, ypač tuos, kurie taikomi pesticidų likučiams įvertinti, tam, kad būtų galima įvertinti bendrą pesticidų likučių kiekį. Kitas dalykas, kad vertinant įvairius įvairių pesticidų liekučius, nereikia pamiršti, kad iš vienos pusės egzistuoja sinergijos poveikis, iš kitos pusės e, kiekvienas atskiras pesticidas gali daryti skirtingą poveikį žmogaus veikatai. Ir mes manome, kad iki 2012 metų pabaigos mes jau būsime parengę bendrą sudėtinių medžiagų vertinimo metodiką. Mes labai daug investavome į, šį, į šią sritį, dirbome kartu su užsienio partneriais ir manau, kad įvykdžius įprastinį tyrimą kitų metų pabaigoje mes galėsime jums pranešti daugiau. Nepriklausomumas. Visų pirma, noriu padėkoti tiems, kurie paminėjote, jog mes visą laiką dirbame šio klausimu ir darome pažangos. Norėčiau pasakyti, kad mūsų politika, kurios laikomės dėl interesų konfliktų, buvo įgyvendinta e, pradant prieš maždaug 10 metų, 2007 metais ypač sustiprintos šios e, taisyklės. Aš manau, kad patirtis yra gera sukaupta ir kiekvienais metais bent 300 kartų mes iš dalies ar visiškai neįtraukėme vienu ar kitų ekspertų į savo darbą. Uh, Taip pat, kai renkame ekspertus, kurie dirbs darbo grupėse, peržose grupėse, mes taip pat tikriname, kad nebūtų galimų interesų konfliktų atveju. Mes apie 5000 interesų deklaracijų patikriname kasmet. Taigi svarbu suprasti, kad nors mes padarėme tikrai daug e, šio klausimų, dedame daug pastangų, vis tiek, aišku, visą tai reikia nuolat peržiūrėti, ypač dabar su nauja politika, kurią aptarėme spalio mėnesį per seminarą Bruselėje. Mes sakėme, kad svarbu mokytis iš patirties ir suprasti, kad nepriklausomumas yra ne vien tik tai interesų konfliktų valdymas, Be abejo, interesų konfliktų valdymas yra labai svarbus mūsų um, bendros politikos, kaip užtikrinti nepriklausomumą ramstis. Tačiau mes galvojame, kad yra ir daugiau kitų svarbių ramščių. Pavyzdžiui, mūsų ekspertų parinkimo būdas, kolektyvinių sprendimų prieimimo metodika, kai traukiami visi darbo grupių nariai. EFSA niekuomet nepasiremė vienu asmeniu, vienu ekspertu. Tai visuomet yra kolektyvinių diskusijų, kolektyvinio darbo rezultatas, kur dirba daug ekspertų. Be abejo, mes tikriname jų interesų deklaracijas, tačiau gali būti, kad, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais jūs gal galvotumėt, kad kad tu, mm, ekspertų gali kilti interesų konfliktas, tai nieko, bet kokią atveju galiu patikinti jūs, kad nieko metoks ekspertas vienas nepasirašo nuomonės, visuomet yra kolektyvinio darbo rezultatas. Mes todėl laikomės e, nepriklausomumo ir mokslinių sprendimų prieimimo proceso politikos, kad tas procesas būtų skaidresnės, kad visiems būtų aišku, jog e, nešališki moksliniai e, sprendimai priemami, aišku, aišku, valdant interesų konfliktus, bet lygiai taip pat užtikrinant, kad visas procesas būtų atviras ir skaidrus, paremtas atitinkamais kriterijais, kurie yra matomi visiems. Tai yra, kad būtų kolektyvinis darbas užtikrinamas kiekvieno klaus, mokslinio klausimo kad būtų išvengta bet kokio šališkumo. Taigi to mes siekiame vadovaudomėsi savo naujos politikos, savo naujoje politiką. Ir mes taip pat norime pripažinti tai, kad aišku, kyla tam tikrų iššūkių užtikrinant nepriklausomumą ir tas seminaras, kurį surengėme spalio mėnesį, buvo būtent orientuotas e, to, dėl to, į, į to klausimą sprendimą, kad būtų iš tikrųjų didesnės galimybės palaikyti ryšius su NVO, pramonė, pagrindiniais, pagrindinėmis suinteresuotomis grupėmis, um, mokslininkais ir taip toliau, nes labai svarbu yra tai yra taip pat ir tai, kaip yra suprantamas tas mūsų darbo nepriklausomumas. Uh, po šio seminaro ir po viešų konsultacijų, kurias pradėjome praeitą mėnesį, mes po to įvertinsime visas, visus gautus komentarus ir atitinkamai pakoreguosime savo politiką ir įgyveninančias taisyklės, pateiksime visą tai mūsų valdybai gruodį. Dabar grįžtu prie konkretos klausimo, kurį jūs iškėlėte, tai yra dėl personalo. Turime konkrečias taisyklės kurios yra skirtos užtikrinti, kad ne vien tik tai tie mm, išorniai ekspertai, kuriais pasiremėme, neturėtų jokių interesų konfliktų, bet taip pat, kad ir mūsų personalo situacija būtų tokia pati e, situacija, kai mes jos įdarbiname, kai jie dirba ir po to jau, kai baigia darbą EFSOje, kad interesų konfliktų nebūtų. Taigi mes remiamės tomis taisyklėmis, mes taip pat reikalavome, kad mūsų vykdomasis personalas uh, kiekvienais metais užpildytų metinę interesų deklaraciją, atnaujintų duomenys joje, tą interesų deklaraciją peržiūri po to atitinkamai tiesioginiai vadovai, tikrindami, ar nėra jokių interesų konfliktų, nes aišku, po keliarių metų darbo kai kurie žmonės išeina iš EFSOS, o mes atnaujinam ar neatnaujiname e, darbo sutartis atitinkamais atvejais, tačiau mes turime visuomet laikytis tvirtų procedūrų, kad iš tikrųjų nebūtų tokio įvaizdžio, jog mm, žmonės, kurie išeina iš EFSOS, po to pasinaudoja tą informaciją, kurią yra sukaupę, kad nebūtų mūsų e, pasikeimui EFSA pakengta būtent tokiu tarsi suvokimu iš išorės, kad žmonės išeina pasinaudodami sukaupta patirtimi EFSOje, kad po to susirastų gerus darbus pramonė. Mes keliame labai griežtas taisyklės, pavyzdžiui, kad nebūtų jokių ryšių su mūsų personalu, su mūsų ekspertais, kad e, nebūtų visiškai jokių interesų, konfliktų galimybių. Mes žiūrime visą tų ekspertų ar personalo darbą pas mus ir jų darbą išorėje. Mes kasdien e, reguliariai taikome šias nuostas ir peržiūrime taikomą politiką. Mes pasiremsime sukauptą patirtimį ir atitinkamai koreguosime taisyklės, jei reikės. Dėl E. coli. Ko pasimokyta iš tų įvykių? Manau, kad pasimokyta daug ko. Visų pirma, kaip jau pirmai sakiau, aiškiai pamatėme, kad teisingai elgėmės ruoždamiesi tokioms krizėms. Ir aš čia kalbu ne vien tik tai apie procedūras e, dėl krizių, bet taip pat ir apie tai, kad buvo tinklai visi kūriami, stiprinami su atitinkamomis nacionalinėmis struktūromis, kad būtų galima surinkti visą reikiamą informaciją, nes negali to padaryti labai staigiai viską reikia, aišku, visus tuos tinklus reikia e, kurti ir plėtoti ir tai užtrunka pakankamai laiko. Taip pat ir labai svarbu paminėti ir pratybas atitinkamas, kurias mes organizuojame kasmet su nacionalinėmis atitinkamomis institucijomis. Mes toliau investuojame į tai, ką mes vadiname kylančiais skubiais klausimais. Dėje su E. coli E, Europa yra turėjusi patirties ir anksčiau su tokiais protrukiais. Mes aiškiai pamatėme, kad labai svarbu, ir čia EFSOS yra labai svarbi pridėtinė vertė, kuriama šioje sistemoje, kad nebūtų dubliavimuose 27 valstybėse narėse. Mes turime kaip aiškiai matome, plėtoti savo domenų bazę, savo taip pat turimą e, tinklą, apjungiant visas nacionalinės institucijas, tam, kad būtų galima geriau prognozuoti į ateitį potencialias tokio tipo problemas. Mes taip pat pasimokėme to, kad, pavyzdžiui, daiginimo, sieklų paruošimo procesai maisto grandinėje yra labai svarbus etapas, kur kyla labai rimta rizika, todėl labai svarbu daug geriau valdyti būtent šį maisto grandinės etapą. Būtent aš dėl to paminėjau e, rizikos vertinimą ir dėl šių produktų, kad galėtumėm po to pateikti patarimus komisijai, kad prireikus būtų galima suformuoti atitinkamas taisyklės tam, kad būtų galima galima išvengti panašių sudėtingų. Aspartamas. Taip, dirbame dėl aspartamo klausimo mūsų darbo programoje. E, buvo numatyta 2018 metams šis klausimas, aspartamas, tai yra tolimai ateičiai, tačiau dėl to, kad kyla labai rimto susirūpinimo ir taip pat dėl to, kad turime dabar ir naujos informacijos jau gavę, komisija numat, to paspartinti aspartamo e, klausimus, taigi ir mes atliksime visą aspartamo analizę tam, kad būtų galima iki kitų metų pabaigos e, užbaigti visą procesą. Mes pradėjome e, procesą jau, kur kaupėme duomenis mm, paskelbtų duomenų yra jau daug, tyrimų yra daug ir mes paskelbsime tuos duomenis po to, kai su komisija išsiaiškinsime, kaip tai padaryti, ar tai, ar tai galima padaryti. Mes paskelbsime visus duomenis, kad būtų galima mm, įvertinti aspartamo. Uh, pavojingumą ar tinkamumą, kad visuomenė galėtų prieiti prie šių duomenų iki gruodžio mėnesio. Toliau mes sukursime darbo grupę savo maisto priedų skyriuje. Aišku, iš visus interesų visas deklaracijas išanalizuosime ir taip toliau, žodžiu, atliksime visus reikalingus procesus ir tada um, pasitelksime mokslininkus, kurie bus reikalingi, kad būtų galima užtikrinti šios darbo grupės ir visos skyriaus darbą šio klausimu. Mes renksime viešas konsultacijas dėl nuomonės dėl aspartamo projekto kitais metais, galbūt pavasarį, galbūt vasaros pradžioje, tam, kad galėtų galėtumėm tokiu labai kontroversišku moksliniu klausimu įtraukti kaip galima platesnę visuomenę. Mes klausime todėl komisijos, ar būtų galima kiek vėliau skelbti mūsų galutinę nuomonę tam, kad galėtumėm kaip galima platesnį mokslininkų ratą įtraukti į, į visą procesą. Ir dioksinas paskutinis klausimas. Na, tiesa, dar pamiršau medų, bet pirmiausia apie dioksiną. Pirmiausia, galiu pasakyti, kad būtent tarša dioksinų yra klausimas, kuris labai rūpi, labai daug prašymų gavome iš Šiaurės Italijos ir ne tik dėl dioksino, bet dėl PCB medžiagų. Mes žinome, kad dioksino leisni kiekiai yra griežtai reglamentuotojai nes, jinai, nes dioksinas yra kancerogeninė medžiaga ir todėl labai svarbu apsaugoti visuomenę sveikatą. Ir jeigu maiste randama daugiau nei leistinas kiekis, valstybės narės privalo tą produktą pašalinti iš rinkos, kad būtų apsaugoti vartotojai. Dabar dėl vertinimo. Mes tikrai e, remiamės paprastai visų valstybių narių surinktais duomenimis. Tuos duomenys renkame. Ir jūs žinote, kad valstybėse narise yra vykdoma maisto saugos stebėjsenos programa. Kiekvienais metais rengiama ataskaita apie maisto ir pašarų užteršimą dioksinu. Tai yra labai svarbus dokumentas ir jis, manau, padeda jums geriau suprasti, kaip mes bandome sumažinti biologiškai patvarias ir taršias medžiagas mūsų maiste. Aišku, padėtis dabar daug geresnė negu ta, kuri buvo prieš 10 ar 15 metų, vien todėl, kad imtasi rimtų veiksmų uždrausta pramoniai, ne tik maisto, bet apskritai pramoniai naudoti tam tikras cheminės medžiagas. Bet to jūs žinote, kad ES patvirtinta nauj, nauj, naujas teisės aktas, kuris labai griežtai reglamentuoja leistiną dioksino kiekį ir yra griežtai kontroliuojama, kaip laikomasi. Be to, nuolatos komisijai ir e, mums valstybės narės informaciją. Dabar apie medų. Komisija kreipėsi į mus, kad mes imtumėmės tam tikrų veiksmų po Europos Teisingumo teismo sprendimo. Nustatant, ar Montana kukurūzų genetiškai modifikuotų kukurūzų linijos žiedadulkės rastos meduje gali daryti neigiamą poveikį, nepagidaujamą poveikį. Pasinaudojame pareiškėjo pateiktą informaciją ir tikrai žiedadulkės mes negalime sakyti, kad jos saugios, bet žiedadulkių struktūra tokia, kad papildomos rizikos nekyla. Ar tai būtų Montana bendrovės genetiškai modifikuotų kukurūzų žiedadulkės ar įprastinių kukurūzų žiedadulkės. Taigi, toliau yra imamasi veiksmų po to, kai Teisingumo teismas prieėmė savo sprendimą. Ir mes nebejotinai turime visapusiškai įvertinti galima poveikį visuomenės veikatai. Na, tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus. Jeigu ką nors pamiršau, tai visada pasirengusi grįžti prie to. Na kągi, kadangi ponas Jorgensen netvyks iki 17 valandos, tai mes galėtume dar išklausyti kitų klausimų, jeigu jūs norėtumėte, turėtumėte tam laiko. Kiti klausimai. Gerbiamoji direktorė, iš jūsų, a, išklausiau jūsų atsakymus ir turiu pasakyti, kad mano išdėstytos problemos yra susijusios su konkrečiais mano minėtais regionais, kuriuose yra e, auginami gyvuliai, gaminamos tam tikros žemės ūkio, e, tam tikri žemės ūkio produktai ir e, piliečiai, nevyriausybinės organizacijos ir e, įvairūs nepriklausomi e, ekspertai konstatuoja, atlikę tam tikras analizės, konstatuoja, kad e, tose žemės ūkio produktuose yra konkrečių teršalų. Ir tai yra sėtina ir su atliekų deginimo įrenginiais naudojamais tose regionuose. Nuo vieno iki trijų, vienas nuo kito nutolusių E, tokių atliekų deginimo įrenginių poveikis e, aplinkiniams laukams yra tiesioginis. Todėl e, didėja tarša ir pavyzdžiui yra tokių įrenginių ir tokių cemento fabrikų, kurie veikia jau virš 60 metų. Mes žinome, kad aukščiausios ribos yra išreiškiamos procentiniais punktais, o ne absoliučiais skaičiais. Ir ne, yra sunku konkrečiai įvardyti, kiek stipriai išaugusi ta tarša per pastaruosius metus. Mes visi žinome, kad Europos teisės aktai ir valstybių narių įstatymai nedraudžia e, teršti aplinką, tiesiog jie, jie e, draudžia ją teršti iki tam tikros ribos. Ir mano minėtais atvejais ta tarša yra gerokai viršiema. Tai nėra joks atsitiktinumas, tai yra jau grinais mm, simptomatiška ir, ir sistematiška. Ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs nemanote, kad EFSA turėtų parengti konkrečią konkretų tyrimą skirtą būtent tokiems regionams, konkretiems regionams, kuriuose veikia tokie cemento fabrikai. Toks yra mano klausimas. Jeigu dar yra klausimą, norėčiau pateikti papildomą klausimą. Uh, Esu iš regiono, kuriame yra gaminamas prozeko vynas. Ir jis yra eksportuojamas į visą Europą ir visą pasaulį. Tai yra žemės ūkio gaminys, kuris neša didelį pelną. Ir Venec, Venec, Treviso ir Venecijos regiono e, kalnuose ir aukštumose yra e, gaminamas ir auginamos tos vynogės ir gaminamas šis vynas. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs nemanote, kad, kad tam tikri e, pesticidai, kurie yra naudojami žemės ūkėje, toje gamyboje, tame vynogių auginime, turėtų būti apriboti, turėtų būti apribotas tas pesticidų naudojimas. Mes žinome, kad net sraigtasparniais yra purškiami tie pesticidai tuose regionuose. Mūsų piliečiai šito net nesuvokia, to pesticidų naudojimo masto net nesuvokia. Mūsų ūkininkai be didelio galvos skausmo naudoja masiškai ir dideliais kiekiais tos pesticidus. Ir, e, ir jie yra purškiami ir naudojami net ir tokiose vietose, kurios yra visiškai šalia, pavyzdžiui, iš e, netoli įsikūrusių mokyklų. Italijoje nesimama jokių prevencijos priemonių, kai kalbame apie tokių vaikų sveikatos apsaugą. Turime neužmiršti, kad e, E, šie produktai, ir, er, e, tai yra prozekas, pavyzdžiui, šiuo konkrečiu atveju, yra mūsų mytybos elementas ir tokių e, pesticidų naudojimas ir jo mastas kelia iš tikrųjų didelį susirūpinimą, nes didėja ir kancerogeninių susirgymų, vėžinių susirgymų. Ir ko gero, nei vieno žmogaus nėra, kuris negalėtų pasakyti, kad jo šeimoje ar giminėje e, nėra nei vieno sergančių vėžių žmogaus. Taigi man labai svarbu, kad mes apsaugotume mūsų piliečių sveikatą. Ačiū. Dar pastaba. Jeigu aš tiksliai prisimenu, kas pasakyta reglamente, tai purškimas iš oro yra neleidžiamas, jeigu laukai yra netoli mokyklų. Aš manau, direktorė atsakysi tais. O toliau datų klausimai, senjoras Loci. Dėkoju, buvo tikrai labai įdomu, kas buvo pasakyta, bet Vis dėlto e, neturime ir priemonių kovoti su tuo. Pavyzdžiui, kai kalbame apie aspartamą, yra įvairių tyrimų atlikta, tačiau kągi galiausiai konkrečiai darome. Laukiame, kol bus pateiktos tos studijos, tie tyrimai ir po to bus atlikti atitinkami testai. Tačiau kol tas procesas vyks, aspartamą mūsų vartotojai ir toliau e, naudos, toliau vartos. Uh, Galbūt reikėtų numatyti galimybę įvesti tam tikrus simbolius, kuriais būtų galima pažymėti kalorijų, mažai kalorijų turinčius e, gaminius, maisto e, gaminius. Galbūt būtų galima atitinkamai žymėti ir tuos produktus, kuriuose yra naudojami e, žalingos medžiagos, sveikatą žalą darančios medžiagos pavyzdžiui, aspartamas. O mes aš turiu pasakyti, kad mes čia komitete nekartą esame konstatavę, kad tai yra tiesiog skandalingas atvejis. Pavyzdžiui, kai kalbame apie Coca-Cola Light ar Coca-Cola, kuri neva neturinti nei e, cukraus. Ir, e, tai yra gaminiai, kurie daro žalą vaikams, mažamečiams vaikams ir neščioms moteriams, tačiau jie niekaip nežymimi, nors e, yra pabrėžiamas jų, e, jų kokybė kaip gaminių, kurie turi mažai kalorijų. Reikia turėti omeny, kad e, kad žmonės labai plačiai vartoja tokius kalorijų, mažai kalorijų turinčius gaminius. O dabar dėl maisto gaminių kontrolės ar kokybės stebėsenos, kai kalbame apie maisto gaminius, kurie yra importuojami iš trečiųjų šalių, kolega kalbėjo apie e, kalnų regionus, kuriuose yra masiškai naudojami purškiami pesticidai. Gal, galbūt Mm, ko gero alternatyva tokiam, žal, tokiam žalingam e, gaminiui būtų, ko gero, tiesiog jo ne, nenaud, nevartojimas. Tačiau mes žinome, kad, pažiūrėjau, Kinijoje auginami žemės ūkio produktai yra, e, ar gaminami maisto gaminiai yra daug kartų žalingesni sveikatai negu tie, kurie yra auginami ir gaminami ES. Žinau, kad Italijoje to, tie produktai, kurie netitinka Europos saugumo standartų, yra net nepalyginami su iš Kinijos atkeliaujančiais analogiškais produktais, kurie e, e, itališ, italai savo produktų atveju taiko tam tikras sankcijas, o tuo tarpu, pavyzdžiui, iš Kinijos importuojami atitinkami analogiški produktai, tų sankcijų neturi. Kągi komisija ketina daryti, kad išspręstų tokią problemą? Mes kalbėjome ir apie dioksinus. Uh, Visi žinome, kad bet koks tekinimo procesas, net ir ne, negaminant dūmų, e, sukuria tam tikrą dioksinų kiekį. Ir mes žinome, kad yra um, e, įrenginių, e, kurie, energiją gaminančių įrenginių, kurie, pavyzdžiui, naudoja briketus, ir te, jie yra be jokios abejonės geri energijos gamybos požiūriu, tačiau jie, e, juose taip pat išsiskiria dioksinas. Būtų įdomu žinoti, kągi komisija galvoja šio klausimu. Taip pat komisija mano, jog nėra jokių problemų dėl e, GPO e, naudojimo medaus gamyboje ir dabar remiasi ir Europos teisingumo teismo sprendimu. Vis tiek man įdomu, kaipgi yra, ar iš tiesų, ar, ar Europos teisingumo teismas rėmėsi tikrai nešališką informaciją, priimdama savo sprendimą, ar, ar galbūt vis dėlto mums dėl ko nors reikėtų bijoti. Dar vienas dalykas, kai aš studijavau chemijos inžineriją, uh, <clears throat> mes analizavome dioksiną ir galimus jo mišinius ir praktiškai, pavyzdžiui, kaip susidaro dioksinas, yra labai didelė įvairovė. Mano šalyje, Švedijoje, viename mieste, kur deginama daug medienos šildymui, tarša yra labai didelė, todėl teisingai kolega pastebėjo dėl dioksino. Karlai Hansai, ar jūs norite pasisakyti? Jeigu ne, tai aš tęsiu. Ir perduosiu žodį direktorai. Ačiū. Pradėsiu nuo to jūsų pasisakymo dėl taršos ir kad praeitėje tarša buvo ypač akivaizdi aplink deginimo įrenginius, bet nebūtinai. Dėl, pirmiausia, dėl reguliavimo. Iš tiesų visada ES teisės aktai nustato maksimalų taršos lygį. O jeigu tas taršos lygis viršėmas, tai negalima prekiauti produktų. Kitas aspektas susijęs su jūsų klausimu yra tai, kad, sakykime, kai kurios teritorijos šiandien yra daug arčiau įmonių negu kad anksčiau, bet e, dabartiniu metu įrenginėse naudojami įvairūs filtrai, kurie stabdo taršą aplinkinės teritorijos Galbūt praeitėje iš tiesų tarša buvo labai didelė praeitėje, turiu galvoje. Ir dėl tos taršos nukenčia gyvenamos teritorijos greta įrenginių bet turiu pasakyti, kad mes savo darbę vadovaujamės tam tikrais mums sutiktais įgaliojimais. Ir aš manau, kad už tokią sudėtingą situaciją vietoje yra atsakinga vietos valdžia, kuri turi imtis priemonių. Ypač jeigu aplinkiniuose rajonuose užsimama žemės ūkio veikla, ar tai kultūrų auginimu, ar tai galvijų auginimu, įmonės turi būti pareigotos šalinti taršą. EFSA dėja nėra įgaliota šiuo atveju imtis veiksmų, mes jų imamės ten, kur galime, nes jeigu yra nustatyti maksimalūs taršos e, kiekiai, e, medžiagos kiekiai reiškia jų privalu laikytis. Dabar dėl pesticidų. Jeigu aš teisingai supratau, tai jūs klausėte apie pesticidų, konkretų pesticidų panaudojimą e, viename iš Italijos regionų, kur gaminamas prosako vynas. Ir jūs įdomaujatės, ar pesticidai, galime pesticidus e, purkšti virš vinogynų iš sraigtasparnių, ypač jeigu arti gyvena žmonės. Turiu pasakyti, kad mes vykdome dabar pesticidų rizikos poveikio vertinimą ir tyriame be visų kitų dalykų poveikį darbuotojams, pavyzdžiui, ūkininkams, greta esančioms teritorijoms, gyvenamosioms teritorijoms, kurios yra netoli nuo tokių pesticidų, pesticidais apipurkštų laukų. Ir rizikos vertinimo priemonės, jos turi būti aktyvuotos, nes nepamirškite, kad kada pesticidai parduodami rinkoje, kartu su jais pridedama informacija apie gerą pesticidų vartojimo patirtį. Ir nežinau, ar teisingai supratau jūsų klausimą, bet tikrai pesticidų negalima purkšti greta mokyklų ar gyvenamųjų teritorijų. Dabar dėl aspartamo. Gal aš nelabai aiškiai atsakiau. Mes e, dabar analizuojame maždaug 600 įvairių tyrimų, atliksime rizikos vertinimą. Tai svarbus darbas, kurį turime padaryti. Ir jau minėjau, kad tikrai šis darbas užtruks, ypač dėl to, kad mes norėtume atlikdami rizikos vertinimą įtraukti į šį darbą ne tik tai Europos, bet ir kitų trečiųjų šalių mokslininkus. Aš jau anksčiau minėjau savo pasisakymę, kad yra nemažai sričių, kuriuose turime labai rimtai dirbti - zoonozės, nes lygos taip pat, aš minėjau, ir tarša chemikalais. Šiuo atveju, Spartamo atveju, tai nėra netidėliotinos skubos reikalas. Mes turime dirbti sparčiai, bet mūsų mokslininkai turi tą keletą mėnesių, per kuriuos jie turi konsultuotis. Dabar dėl augalų produktų. Iš tiesų labai daug augalų ar augalų produktų yra įvežama iš trečiųjų šalių. Ir labai svarbu, kad su augalais nepatektų, na, kad ir, pavyzdžiui, graužikai. Todėl EFSA nuolatos komisijos prašymų teikia informaciją apie augalų graužikus, augalų kenkėjus ir buvo atliekama augalų kenkėjų rizikos vertinimo analizė kad e, būtų įmanoma apsaugoti aplinką ir taip pat e, maistą. Ir tai yra darbas, svarbus darbas, kurio turi imtis ne tik tai mes ar komisija, bet taip pat ir e, valstybės narės tam, kad į ES teritoriją įvežami augulai ne, su jais kartu nepatektų ir kenkėjai. Bet už tai yra atsakinga ne tik komisija, bet taip pat ir valstybės narės. Ačiū. Karl Heinz Florence dabar jau nori pasisakyti, taigi numačiau ateitį. Aš visuomet lietai reaguoju. Turiu gal kitokio pobūdžio klausimą, jeigu turbūt jis dar nebuvo minėtas, nes aš buvau, dabar sprendžiau klausimus susijusius su komitologija ir tik dabar atėjau. Aš girdėjau iš pramonės atstovų, kad EFSA moksliniuose komitetuose yra gandų, jog daugelis ekspertų, tenykščių ekspertų atstovauja konkrečiams pramonės interesams, konkretiems pramonės interesams. Ar ta problema jau išsprenda, ar sprendžiama, ar jūs ją jau išspręsta, ar jūs vis dar ją sprendžiate? E, galbūt e, išsprendėte vieną ar kitą jautrų atvejį, taigi norėčiau, kad jūs kaip nors į tai atsakytumėte. Yes, we, we Taip, kėlėme tą klausimą dėl interesų konflikto gal galėtumėte atsakyti, bet aš taip suprantu, kad Sonė nori daugiau išgirsti, ką jūs galvojate daryti dėl pesticidų, tai, darbuotojai apsaugoti, toliau maistas, ar galima dar toliau riboti pesticidus, jeigu rizikos valdymas neveikia, jeigu nėra piliečiai gyvenantis aplinkui apsaugoti, ar turite galimybių riboti jų naudojimą vietoje, jeigu tai nėra susiję su maisto apsauga ar darbuotojų žemdirbių apsauga, jeigu jie yra apsaugoti, bet yra kita grėsmė. Working. Ačiū. Mes dirbame ir, jei neklystų, kitais metais skelbsime metodiką, kuri leis sustiprinti, pagerinti rizikos vertinimą, įvertinant pesticidų poveikį darbuotojams, gyventojams, tai yra žmonėms, kurie gyvena netoli tų vietų, kur purškiami ar skleidžiami kitai pesticidai. Taigi mes rengėme daug gairių, metodikos, kur yra skirta būtent pesticidų naudojimui ir ypač šiuo aspektu vienas dokumentas bus skelbiamas kitais metais tam, kad tie, kas vertina riziką, būt, geriau galėtų įvertinti taip pat grėsime būtent šiai kategorijai piliečių. Noriu pasakyti, kad e, mes žinome, kad Europos parlamentui rūpi šis klausimas ir daugeliu piliečių rūpi šis klausimas, taigi paprašyme komisijos. Uh, kad būtų galima sustiprinti pesticidų rizikos vertinimą bitėms ir rengėme naują gairių dokumentą būtent dėl šio aspekto ir jį paskelbsime kitais metais. Aš manau, kad tai yra svarbi darbo sritis. Dabar dėl interesų deklaracijų taip, pana Florins, galiu patikinti, kad mes tikrai. Uh, dirbame šių klausimų ir kiekvieną kartą, kai tik tai yra kažkokia tai kritika ar susirūpinimas išsakytas šio klausimu, jeigu yra kažkoks galimas interesų konfliktas mm, dėl mūsų personalo darbuotojų ar eksperto, mes visuomet pasirūpiname, kad būtų pateiktas atsakymas. Tikrai pasirūpiname, kad būtų sureaguota į tai, kad realiai ir mūsų politikoje tai taip pat atsispindėtų. Mums tai yra labai svarbus klausimai. Sure Ačiū. Esu tikras, kad ir kitais metais apie tai kalbėsime. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį, noriu palinkėti Jums geriausios kloties ir baigti darbą šiuo klausimu. Kaip aš jau pirmai sakiau, kitą klausimą galime pradėti svarstyti tik tai penktą valandą. Tai yra tik tuo met atsakingi už šį klausimą žmonės susirinks, taigi darome trumpą pertrauką ir pratesime darbą penktą valandą.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 Okay, uh, let's start again because it's an interesting subject. Gerai, pradėkime vėl darbą. Įdomi tema. Pranešėjas Dan Jorgensen jau atvyko. Kalbėsime apie pavojingų cheminių medžiagų sportą ir importą. Nauja redakcija. Cheminės medžiagos mano mėgstama tema. Taigi prašom, pranešėjau. Ačiū. Pirmininkė, visų pirma, truputį e, bazinės informacijos. Iki reglamentas įgyvena Rotterdamo konvenciją ES. Rotterdamo konvencijos tikslas yra užtikrinti, kad vyktų keitimasis informacija dėl cheminių medžiagų tarp šalių, kurios pasirašysius Rotterdamo konvenciją. Taip pat yra iš anksnio sutikimo procedūra, kuomet yra cheminės medžiagos gabenamas iš vienos konvencijos šalies į kitą. Taigi, kokia yra ta procedūra? yra dėl to suteikimo, apie kurį pranešama iš anksto, tai čia yra tos šalis, kuri eksportuoja cheminės medžiagas, turi gauti sutikimą iš tos šalies, į kurią atvežamos tos medžiagos iš anksto. Čia yra Rotterdamo konvencija reakcija taikoma pesticidams ir pramoninėms cheminėms medžiagoms, dažnai uždraustoms arba ribojamoms dėl e, e, aplinkosauginių ar visuomenės veikatos priežasčių e, tų šalių, kurios pasirašytos konvenciją. Tai tokia būtų bendro informacijo, dabar e, koks yra tas pasiūlymas. Visų pirma, norėčiau tarti keletą žodžių dėl kai kurių techninių e, dalykų, kurie gal netokie kontroversiški, o po to perėsiu prie politinių klausimų, kur jau yra, mano nuomonė, kiek kitokia nei komisijos. Techniniai klausimai. Komisija nori patikslinti kai kurias apibrieštis tam, kad būtų galima suderinti šį reglamentą su kitais neseniai patvirtintais teisės aktais, mm, kurie priimti per tą laiką e, nuo tada, kai tas pirma, e, reglamentas buvo patvirtintas. Tai yra tam tikri techniniai pakeitimai, čia man lyg tai problemų didesnių nekiltų. Jeigu būtų kokių komentarų, tai laukčiau iš jūsų, aš tai tik paremčiau šios pasiūlymus. Taip pat yra ir dėl ekos įtraukimo į gyvenimą labai svarbu, kadangi Helsinki yra daug tikrai aukšto lygio ekspertų dirbančių, aš nematau čia kokiu tai priežasčių, kodėl mes turėtumėm mm, neįtraukti šios agentūros ir apie reglamento gyvenimą. Dabar jau politiniai būtų klausimai. Manau, čia didžiausia problema kyla dėl tos pasiūlymo dalies, kur komisija siūlo susilpninti reglamento patį tikslą, tai yra netaikyti iš anksnio sutikimo procedūros. Dabartinis tekstas leidžia eksportuotojams, kurie negavo atsakymą per 60 dienų iš atitinkamos šalies, eksportuoti tą cheminę medžiagą, jeigu gali įrodyti, kad ta cheminė medžiaga yra mm, licencijuota, autorizuota ar užregistruota importuojančioje šalyje. Na ir redakcijų komisijos siūlo įterpti E, tekstą 14 straipsnį, pagal kurį eksportuotojai galėtų eksportuoti e, tą cheminę medžiagą, jeigu e, ta cheminė medžiaga buvo naudojama arba importuojama į tą importuojančią šalį penkerius pasarosius metus. Tai reiškia, kad net jeigu ta medžiaga nėra licencijuota, autorizuota ar užregistruota importuojančioje šalyje, jeigu nėra atsakymo iš to šalies ir jeigu E, eksportuojantys šalis gali įrodyti, kad ta medžiaga buvo pasarosius penkerius metus importuojama į tą šalį, tai gali irgi ją importuoti. Mm, sak, komisija sako, kad šis pakeitimas būtinas, kadangi 30 procentų cheminių medžiagų švardintų pirmo priedo antroje ir trečioje šalyje šio reglamento negali būti eksportuojama dėl to, kad neįmanoma gauti atsakymų iš importuojančios šalies. Mano pranešime mastoma taip, kad tai nėra geras pasiūlymas. Bet jeigu pažiūrėtumėme, apie kokias cheminės medžiagas kalbame, tai yra pirmo priedo antroje ir trečioje dalyse išvardintos medžiagos, kurios yra uždraustos arba labai ribojamos ES. Tai yra uh, tos cheminės medžiagos, kurias mes nusprendėme, kad būtina uždrausti arba labai smarkiai riboti. Taigi aš nematau, kodėl dėl komercinių priežasčių dabar reikėtų pritaikyti galimybę nesilaikyti reglamento nuostų. Jeigu valstybė nesureaguoja per 60 dienų, galbūt ji gali turėti įvairių priežasčių dėl to. Pagal komisiją reikia suprasti, kad šalis nesureaguoja, kadangi galvoja, kad ji neprivalo sureaguoti. Uh, Tačiau gali būti taip, kad šalis nesureaguoja dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, galbūt e, trūksta į administracinių gebėjimų. Gerai, jeigu tą tai šalį trūksta administracinių gebėjimų pateikti atsakymą, tai yra ne visiškai tas pats, kas e, šalis leidžia tą, tą medžiagą importuoti. Dabar jeigu pažiūrėtumėm į jungtinių tautų oficialius skaičius, <clears throat> skaičiuojama, kad apie uh, 47 žmonės kasmet miršta dėl to, kad apsi, umiai apsinuodė cheminėmis medžiagomis. 47 tūkstančiai žmonių beveik kasmet žūsta. Uh, Taip pat dar daug didesniam skaičiu žmonių išsivysto įvairios sveika, įvairius sveikatos sutrikimai, ne, vėžys ir taip toliau. Taigi žmonės būtina labiau apsaugoti, o ne leisti daryti išlygas dėl komercinių priežasčių. Rotterdamo konvencija yra siekiama įgyvendinti šiuo reglamentu, tačiau e, Rotterdamo konvencijoje būtent kalbama apie žmogaus sveikatą ir aplinkos apsaugą. O e, papildydami reglamentą papildomomis e, nuolaidomis, atleidimais, tai tikrai tokio tikslo nepasieksime. Manau, kad mes priešingai turime stiprinti reglamentą kad būtų daug sunkiau gauti leidimą netaikyti reglamento reikalavimų, kadangi eina kalba apie tikrai labai pavojingas cheminės medžiagas. Aš suprantu, kad gali būti kažkokių tai išskirtinių atvejų, kur galbūt būtų galima pritaikyti vieną ar kitą išlygą, tačiau negalima taikyti bendrų išlygų tokioms labai pavojingoms cheminėms medžiagoms. Antras labai svarbus politinis momentas būtų, komisija teigia, kad tik komisija turėtų galimybę atstovauti ES e, šios konvencijos e, klausimais. Jeigu žiūrėtumėm iš grinai teisinio požio taško, komisija galbūt teisingai galėtų atstovauti ES e, komerciniais atvejais, e, komercinėse bylose, pavyzdžiui, tačiau juk čia eina kalba ne vien tik tai apie komercinę, teis, komercinę teisinę bazę, bet taip pat ir apie aplinkosauginę teisinę bazę. Taigi prisiminčiau 2006 metų teisingumo teismo sprendimus. Ir aplinkosaugos politika yra pasidalyta kompetencijos rytis, kur e, atsakomybė dalyjasi valstybės narės ir ES. Taigi, labai gerai būtų, kad iš tikrųjų ir valstybės narės, ir um, ES kartu turėtų atsakomybę taip pat atstovauti ES. Tai taip apibendrinsiu, kas yra svarbiausia. Visų pirma, yra nuspręsti, leisti ar ne eksportuotojams eksportuoti cheminę medžiagą, jeigu jie negavo mm, atsakymo per nusatytą uh, laiką. Uh, jeigu eksportuojanti šalis gali įrodyti, kad ji tam tikrą laikotarpį, e, ta cheminė medžiaga buvo eksportuojama į tą šalį, kad tokiu pagrindu ji galėtų gauti išlygą ir, ir nesilaikyti reglamento eksportuoti tą medžiagą. Aš manau, kad taip neteisinga būtų, reikia sustiprinti reglamentą. Richard Zeber, jūs pavaduojate um, šešėlinę pranešėją Maginės, taip? Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, būtent taip, ponas Maginės negali čia dalyvauti, dėl to jisai paprašė manęs, kad aš atskleiščiau jo ir konkrečiai mūsų frakcijos poziciją dėl šio pasiūlymo. Uh, Iš didžiąją dalimi mes pritarėme Danui Jurgensenui, jo pranešimo nuostatoms, ypač toms, kurios yra susijusios su valstybių narių įsitraukimu į e, procedūras. Teisinis pagrindas yra visiškai aiškus ir Europo, e, Europos Sąjungos valstybės narės be komisijos turėtų būti pasiskirstyti kompetencijas ir perkelimas, kompetencijų perkelimas nuo e, jungtinio e, tyrimų centro į ECO taip pat yra visiškai prasmingas, taip pat reikia atitinkamai atsižvelgti į Lisabonos sutarties nuostatas, prie kurių reikia prisitaikyti šiuo klausimu. Taigi visam tam pritarėme. Tačiau norėtume paprašyti kolegos Jorgensino šiek tiek aiškiau išanalizuoti priežastis, dėl kurių komisija nori suformuluoti išlygas, kai tais atvejais, kuomet laiku nepateikiamas iš ankstinis pritarimas. Mes nenorime atverti e, kažkokių tai e, durų e, to, cheminėms, toms cheminėms medžiagoms importuoti, kurios yra, e, kurių tikslingumas yra nepagristas. E, Tačiau aš manyčiau, kad reikėtų dar padiskutuoti apie tai, kaipgi galėtume apibri, apib, apriboti tų medžiagų importavimo galimybės. Ponas Jorgensenas teisingai, e, kuris pasakė, kad nereikėtų iš vis jokių šansų tokias medžiagas importuoti, suteikti, mums yra nepriimtinas. Mes manome, kad e, reikėtų numatyti iš, tam tikras išlygas, jeigu E, ar, ar numatyti tą apribojimą ar draudimą tik tai tais atvejais, kai iš ankstinio pritarimo nebuvo, e, iš ankstinis e, pritarimas nebuvo suteiktas. Uh, Taip pat nereikėtų įtraukti dvigubų standartų tada, kai cheminė medžiaga bendryjoje yra autorizuota ir registruota ir atitinkamai gali būti e, tvarkoma. Ir jeigu yra užtikrinama, kad tai yra tokie, atitinkamai analogiškos procedūros yra taikomos ir trečiosiose šalise, kad mūsų gamintojams nebūtų e, sukurta papildomų nereikalingų kliūčių. Taigi turime užtikrinti, kad būtų E, atsižvelgiama į e, būtent tos ekonominius e, sumetimus, ekonominės priežastis, kurios yra tikrai labai svarios ir nereikalingais atvejais visiškai bereikalo nereikėtų apriboti mūsų gamintojų ir eksportuotojų. Ir negalime reikalauti iš trečiųjų šalių ir taikyti griežtesnius reikalavimus, negu mes taikome Europos bendryjoje. Tai yra tie ginčytini punktai, kuriuos, kurie E, mums kelia klausimų, e, kai kalbame apie Dano Jorgenseno pasiūlymus. E, mūsų manimų toksai reikalaujamas visiškas uždraudimas tam tikrų medžiagų arba vis, labai stiprus jų apribojimas yra nepriimtinas. Folgio Krama. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip prieš tai kalbėjusiai sakė, aš nelabai turiu ką ir be pridurti, jo labiau paprieštarauti. Uh, Tuo labiau, kad e, mes turėtume pritarti komisijos pagrindiniams e, pasiūlymams dėl e, tam tikrų savokų suderinimo ir eko kompetencijos. Visa tai yra labai logiška ir taip pat pristaikymas prie Lisabono sutarties. Aš nenoriu nieko viso šito nieko kartoti. Tiesiog norėčiau įspėti, kad šis klausimas nebūtų pernelik politizuojamas. Aš praėjusią savaitgalį labai e, nuosekliai, labai intensyviai analizavau šį pasiūlymą ir aš manau, kad reikėtų, e, e, kad komisijos pasiūlymai dėl procedūrų yra tokie konkretūs, tokie siauri, taip siaurai interpretuojami, kad nereikėtų ieškoti kažkokių tai išlygų ir išimčių. Iš Tuo labiau, kad buvo minėta, kad 47 tūkstančiai žmonių per metus miršta dėl uh, apsinuodėjimo uh, cheminėmis medžiagomis. Jungtinių tautų tyrimas, kuriuo yra e, remiamas, yra bendresnio pobūdžio, ar būtų galima pateikti priešingą klausimą, kiek žmoniųgi e, nemiršta, e, pavyzdžiui, dėl to, kad dėl nemirta, nemiršta iš bado būtent dėl to, kad yra užtikrinamas tokių medžiagų eksportas. Taigi aš manyčiau, kad šis, šis dosijais apskritai turi pavojų būti stipriai politizuojamas. Mes juk kalbame apie E, tam tikrų komercinių mechanizmų e, taikomumą. Ir jeigu mes uždarysime ES lygmenių e, duris, visiškai užversime tas duris, tuomet sudarysime didelės kliūtis mūsų gamintojams ir stipriai jiems pakenksime. Dėl to aš manyčiau, kad turėtume labai labai atsargiai ir įdėmiai apmastyti įvairių numatytų sąlygų pagristumą, proporcingumą Aš nelabai e, manau, esant teisinga e, diskutuoti apie teisinį pagrindą ir galvoti apie dvigubus standartus, nes tai būtų teisinių pobūdžių e, didelis situacijos sukomplikavimas. Aš manyčiau, kad komisijos pasiūlymas yra tikrai geras, gerai suderina įvarių jau egzistuojančių teisės aktų, aktų nuostatas ir čia beveik nėra ką keisti. Dėkoju. Ačiū. Toliau, man atrodo, Ana Ros, jūs mane galim keičiate, ne? Taip, iš tiesų, ji paprašė manęs perskaityti jos išvadas. Todėl perskaitysiu. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai už parengtą ataskaitą ir už tai, kad buvo atstatyta penktajame straipsnėje originali formuluotė. Taip pat pritarė pranešėjo nuomoniai, kad valstybės narės turi teisę turėti savarankiškai veikti ir savarankiškai gyvendinti konvencijos nuostatas. Taip pat noriu padėkoti komisijai už parengtas naujas taisyklės ir už peržiūrą dokumento, stengiantis, kas tikrai yra būtina, suderinti apibrieštis, patobulinti apibrieštis. Visiškai pritariu komisijos pastangoms konkretizuoti turinį, taip pat ir 14 straipsnio 7 dalyje numatyti iš ankstinį sutikimą. Tačiau nebejotinai patį turinį dokumento reikėtų dar tobulinti ir svarstyti. O parlamentas, kaip dalyvaujantis teisėkuros procese, šiuo atveju mano, kad ne visada e, komisijos pateiktas dokumentas atsižvelgia į Rotterdamo kai kurias nuostatas. Taigi tokį pareiškimą manęs prašė perskaityti. Ačiū, o dabar žaliųjų šešėlinis pranešėjas. Taip pat norėtume padėkoti pranešėjui, kuris už gerai parengtą pranešimą. Turiu pasakyti, kad <clears throat> visai man priimtinas jūsų pasiūlymas sugriežtinti taisyklės, užuot numatyti papildomų išlygų. Mums nepatinka dabartinė komisijos logika dėl galimybių parduoti pavojingas medžiagas negavus sutikimo. Tai, kad kažkada anksčiau buvo eksportuotosios medžiagos, nėra pakankamas pagrindas jas visą likusi gyvenimą eksportuoti. Aš manau, kad pasirinktas netinkamas kriterijus ir nereikia pamiršti, kad šiuo teisės aktu iš tiesų yra siekiama gauti iš ankstinį sutikimą iš ankstinis reiškia, kad tai turi būti padaryta <clears throat> iki eksporto. Inform, Muotas sutikimas reiškia, kad pateikiama informacijos, kad būtų galima priimti pakankamai pagristą sprendimą. O sutikimas tai yra sutikimas, ne kažkokia prielaida, kurią galima vadovautis, kaip kad prielaida, jog anksčiau buvo uh, eksportuojama viena ar kita medžiaga. Todėl aš manau, pranešėjo pati logika yra teisinga. Reikia vadovautis paprastą logiką. Niekad nedarykitiems to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Taigi, jeigu mes kažką draudžiame, bet numatome tam tikras išimtis, uh, kad draudžiamas produktas būtų įvežamas, tai vis tik tai reikalinga vadovautis labai griežta iš ankstinio informavimo sutikimo logika. Todėl tokie yra mano nuomonė, kaip šešėlinio pranešėjo, yra ir kitų norinčių pasisakyti. Nematau Bjorn Hansen čia, bet, a, Astra Šomarcher iš komisijos, prašom. Ačiū. Aš noriu padėkoti pranešėjų už atliktą darbą ir už tai, kad pritarėte daugeliui komisijos pateiktų idėjų. Nenorėčiau čia bereikalingai visų gaišinti, bet visgi norėčiau paliesti vieną labai daug prieštaravimų sukeliantį dalyką. Mes manome, kad sutik, PIC reglamentas jau savaime peržengia, peržengia <clears throat> konvencijos ribas. Dabartiniu metu mes kalbam apie 160 cheminių medžiagų, ne apie 43, kaip kad anksčiau. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad peržiūrėdami pasiūlymą mes tikrai jokių būdų nenorėjome pažeisi tos pusiausviros, kurio buvo pasiekta 2008 metais. Turiu galvoje pusiausvirą tarp ES chemijos pramonės ir bendruomenių pastangų apsaugoti aplinką. Atsižvelgiant į tai, ką pasakiau, nereikia pamiršti, kad šis reglamentas vykdomas tik trejus metus. Ir paprastai nėra jau taip įprasta, kad po trejų metų iš karto pultumėm peržiūrėti. Bet kadangi buvo pakeista, atsirado Lisabono sutartys, atsirado tam tikrų procedūrinių ir tvarkos pakeitimų, mes ėmėmės reglamento peržiūros. Reikėtų gal sakyčiau, dar kartą pasižiūrėti, ką sako 14 straipsnio nuostatos, nepamirštant tos pusiausvėros, kuri buvo pasiekta 2008 metais. Turiu pasakyti, kad nepriklausomai nuo komisijos ar paskirtosios nacionalinės institucijos pastangų, mes labai dažnai nesulaukėme atsakomo iš importuojančios šalies, kartais nes atsakymas vėluoja keletą mėnesių, o kartais ir net metus ar ilgiau. Taip mes pritarėme ponui Jorgensenui, kad kartais tai yra todėl, kad nepakanka administracinių išteklių ar pajėgumų, bet yra ir kitų priežasčių. Sunku išvelgti visas tas priežastis, kodėl ne. Yra, nėra pateikiamas sutikimas. Gal yra tam tikrų klausimų trečiosiuose šalyse, kurie neaiškus joms yra. Gal trečiosios šalis nesuprato, nesupranta kaip veikia ES sistema, gal yra dalykų, kurių nereglamentuoja Rotterdamo konvencija. Taigi yra labai daug įvairių momentų. Ir tokiu būdu e, griežtas reikalavimas tiesiog e, tarp girnapusių įspraus eksportuotojus iš ES. Yra atitinkama patirtis, kuri rodo mano dabartinių teiginių teisingumą. Todėl mes galvojame apie ribotą tolesnę galimybę eksportuoti medžiagas laikinai. Ir atkreipkite dėmesį, būtent laikinai, ne nuolatos tol, kol nebus gauta informacija iš oficialiųjų šaltinių. O ir taip pat um, įrodant, kad praeitėje ta cheminė medžiaga buvo eksportuota, buvo gautas leidimas eksportuoti ir taip toliau. Taigi tokiu atveju galėtų eksportuotojas laikinai 12 mėnesių to medžiagą uh, eksportuoti negavęs iš ankstinio leidimo. Apibendrindama, noriu pasakyti, kad tikrai yra nustatytos tą tai išlygai sąlygos ir apibrieštas laikotarpis, per kurį galima eksportuoti be leidimo medžiagą. Dabar yra dar pora dalykų, kuriuos noriu pasakyti. Aš manau, kad mes neaiški, ne, negerai, nesusikalbėjome, kalbėdami apie išorės atstovavimą. Jūs siūlote penktos straipsnio pirmąją dalį išbraukti, vien dėl to, kad kalbama apie išorės atstovavimą. Bet nepamirškite, kad išorės atstovavimo dalykai yra reglamentuojami Lisabono sutartyje ir nemanome, kad um, reikėtų antriniuose teisės aktuose, dukteriniuose teisės aktuose nustatyti kažkokias kitas taisyklės. Yra visiškai akivaizdu, kad valstybės narės atstovauja pačios savo jų kompetencijų srityse. Todėl manau, kad nereikėtų čia imtis kitų žingsnių. Ir dar vienas dalykas susijęs su itin techniniu klausimu, kurį minėjo ponas Jorgensenas ir jį paminėsiu trumpai. Mes esame susirūpinę, kad ketvirtasis pakeitimas iš esmės, net nenorėdamas, susilpnins galimybės, nes reikia pagalvoti, kokios galimybės turės importuojančios šalis. Jos, vieną, jos turėtų teikti vieną pranešimą tada Išvež, įveždamos Europos Sąjungą medžiagą arba medžiagų mišinius konteineriuose ar kažkur kitur. Mes manome, kad tikrai besivysančios šalis, kurios reglamentuoja šiuos dalykus prekybos sutarčių pagalba, galėtų elgtis būtent šitaip. Taigi tiek iš mūsų pusės pastabų. Ir ačiū pranešėjai. Ačiū poniai Šumacher už šį atsakymą ir dabar pranešėjui suteiksim žodį. Ar galiu dar užduoti klausimą komisijai paskutinį ir tada jau savo komentarus išsakysiu. Taigi, dėl ketvirto pakeitimo visų pirma noriu pasakyti, kad panalizuosiu mm, aš jį, gal jūs tikrai esate teisi, gal reiks atsiimti savo pakeitimą. Dabar dėl e, iš ankstinio informuoto sutikimo. Jūs sakote, kad galbūt e, aš esu teisus, kad kai kurios valstybės narės neatsako, nes neturi pakankamai e, pajėgumų. Tai reiškia, kad jūs tuo pat metu sakote ir tai, kad jeigu jeigu mes pritarsime jūsų pasiūlymui, tai turėsime tokią situaciją, kur ES pradės eksportuoti mm, cheminės medžiagas, kurios yra uždraustos arba ribojamos dėl to, kad yra pavojingos į tokias valstybės, kurios tiesiog neturi pajėgumų greitai, pakankamai greitai atsakyti į užklausimą. Ar tai tiesa? Na, man atrodo, negalime spėlioti, kodėl kai kurios valstybės atsako ar neatsako laiko. Aš manau, kad um, tiesiog mes turėjome tokį bendrą atsakymą gavę, kad yra administracinių pajėgumų e, problema. Mes tiesiog galvojame, kad e, ar mes laikysime savo standartų ir eksportuotume į trečiasią šalis, ar mes leisime toms valstybėms pačioms nuspręsti, kokios apsaugos joms reikia. E, su šiuo reglamentu buvo, galvojame taip, kad trečioji šalis pati turi nuspręsti, kaip jai reglamentuoti savo cheminių medžiagų rinką ir mes turėtumėm ties tuo ir sustoti. Aš manau, kad reikėtų taip pat šį reglamentą reikia vertinti ne vieną atskirai, bet reikia galvoti bendrai, ką mes turėtumėm daryti, kad sustiprintumėm cheminių medžiagų visą situaciją, pagerintumėm trečiose šalise, galbūt ir per konvenciją, ir per vadovų sutikimą, per mūsų visas pastangas sustiprinti šios ryties reglamentavimą ir, ir, ir konvencijos laikymasi, kad būtų daugiau jos turinio perkelta. Ačiū, aš tikrai žinau, kad komisija uh, tikrai puikiai šiais klausimais, todėl kiek keista, kad, kad man atrodo šiuo metu mes judame ne visai tą linkmę. Taigi, dabar pabandysiu apibendrinti. Uh, mes nesakome, kaip kai kas iš ankstesnių kalbėtojų, lyg ir, kaip aš suprantu, bandė teikti, kad mes tengiamės uh, Europos cheminių medžiagų gamintojus ir eksportuotojus įstumti į tokią situaciją, kuomet jiems būtų praščiau, prastesnės sudarytos sąlygos nei kitiems. Nemanau, kad taip yra. Tiesiog aš galvoju, kad jie negali eksportuoti medžiagos, kuri čia uždrausta ribojama, um, vien dėl to, kad ir kiti taip pat elgesi. Jie gali tai daryti, jeigu jie įrodo, kad ta medžiaga importuojančia šalyje buvo licencijuota, užregistruota, autorizuota. Taip, bet tik tai tokiais atvejais. Aš manau, kad tikrai mes negalime leisti jiems eksportuoti tą medžiagą vien todėl, kad galbūt ir kiti taip pat elgesi. Taip pat turime turėti omenyje, koks yra Rotterdamo konvencijos tikslas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Tai yra šios konvencijos tikslas ir aš manau, kad mes šio tikslo ir turime laikytis. Tačiau turiu pridurti, kad labai dėkuoju šešėliniams pranešėjams už ypač už jūsų palaikymą, paramą dėl mano nuomonės, dėl techninių dalykų, dėl EHOS, Europos cheminių medžiagų agentūros. Aš manau, kad mes gal dar turėsime paderinti galutinės formuluotės. Aš tikrai esu pasiryžęs tą padaryti ir, ir dėl šio reglamento, tačiau labai norėčiau vis tik tai laikytis, nenukrypti per nelik toli nuo savo pagrindinės nuomonės, kad iš tikrųjų reikia stiprinti reglamentą, kad būtų sunkiau taikyti įvairias išimtis, o ne priešingai. Ačiū Dangi Jorgensen už pastangas, už tikrai darbą labai svarbių klausimų mm, lapkričio 15 vidudienis yra terminas pakeitimams pateikti. E, Na kągi, mėlyje kolegos, labai tiksliai laikomės mūsų laiko ir norėčiau pasveikinti atvykus komisijos narę Konį Hedegard, kuri atsakinga už klimato e, apsaugą, klimato kaitą. Ir keisime su jie nuomonėmis prieš E, yra nedaug savaičių belikę iki artimiausio jungtinių tautų, artimiausios konferencijos skirtos klimato kaitai ir taip pat, e, kuomet įsigalios mūsų teisės aktai dėl emisi, e, prekybos emisijomis aviacijos srityje. Ir tiesų šio komiteto nariai domisi labai skirtingomis, labai įvairiomis temomis šioje srityje. Pastaruoju pastaru metu e, visai neseniai buvo Vašingtonė priimtas labai reikšmingas sprendimas. Vašingtone viena institucija e, atrėmė, atmetė ES atitinkamą teisinį sprendimą šioje srityje ir aš manyčiau, kad toks, e, toks elgesys yra tikrai arogantiškas ir, sakyčiau, tiesiog ignoruojantis tai, kad e, e, aviacijos sektorius labai žymiai ir vis, vis žymiau prisideda prie klimato terš, taršos pastaruoju metu. Kolegos ir iš kitų sričių, kruojantis kit, kitas sritis, E, kurie taip pat e, abejoja aviacijos e, indėlių, tuo neigiamų indėlių į klimato kaitą, manyčiau, taip pat nėra teisūs, o mūsų komitetas labai nuosekliai laikosi pozicijos, kad aviacija turėtų būti įtraukta į priekybą emisijos emisiją, emis, sistemą. Perdodu Jums žodį. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame struktūrime dialoge ir pirmininkas mm, pasakė, kad norėčiau kreiptis ne vien, pakalbėti ne vien tik tai apie Durbano konferenciją, bet taip pat ir um, noriu pakalbėti apie aviacijos klausimus. Manau, kad Darbo programoje tikrai, dėl darbo programos sulaukime labai daug naudingų komiteto narių komentarų. Labai ačiū Jums už tai. Išgirdome ir jūsų lūkesčius dėl kitų metų programos, ką komisija tvirtins kitą antradienį. Tikriausiai pastebėjote, kad pirmininkas Baroso savo kalboje dėl ES būklės aiškiai pasakė, kodėl svarbu yra kalvoti su klimato kaita ir tai yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. Tvarios darbo vietos bus sukurtos, jeigu sutelsime dėmesį į inovacijas ir nors technologijas, ypač žaliasias technologijas, kaip pat buvo pasakyta kalboje dėl ES būklės ir visą tai turi aukti kartu. Tai buvo taip pat išsakyta ir rašytinėme mm, laiške po šio e, pirmininko Brosoko e, pasisakymo pirmininkui Buzekui. Tai yra būtent tai, ko, ko mes siekiame padaryti gyvendami savo klimato kaitos darbus. Klimato kaito, kovos su klimato kaita programa ir kelio gairių planas 2020 metams dėl mažai išlakų kuriančios ekonomikos. Mm, apie šią pro, kelio gairių tą planą jau mes kalbėjome daug, taigi plačiau apie tai nekalbėsiu. Aš gal labiau kalbėsiu apie pasirengimą ir Kris Deivis pranešimą parlamento indėlį kuris aiškiai patvirtina mūsų požiūrį, žinote, koks mūsų požiūris yra, kaip e, galėtumėm stelti dėmesį ne į formulės diskusijas, bet ir į realius veiksmus, ką galėtumėm padaryti dėl energijos vartojimo efektyvumo ir to, ką jau mes esame nustatę kaip tikslus 2020 metams. Savo pranešime dėl daugiametės finansinės programos komisija nusprendė, kad reikia sustiprinti klimato kaitos visus darbus, juos integruoti į kitas politikos rytis, kad 20 procentų viso biudžeto uh, būtų galima e, būtent susijęti, atsekti, kad tai yra skirta mūsų klimato kaitos e, uždaviniams įgyveninti. Ir e, komisija aiškiai pasakė, kad biudžetą reikia derinti su 2010 metų strategijos tikslais ir ypač šio tikslu, kad būtų pasirengta perėti prie mažai CO2 išlakų kūrenčios ekonomikos ypač e, dėl žemės ūkio, dėl žūpų e, išlaidų, infrastruktūros, e, visi planai turi atspindyti mūsų prioritetus. Struktūriniai fondai, kaip matome, bent dvigubai vadinės išlaidas skirtas atsinaujančiams energijos šaltiniams ir energijos vartojimo efektyvumui, kad būtų bendrai tas žalesis komponentas daug stipriau integruotas ir visose infrastruktūros pasiūlymuose tai aiškiai matysite, kad ypač viešasis transportas, vidaus vandenis transportas, visa tai aiškiai atspindėtų, jog mes ne vien tik tai galvojame apie naujus greitkelius, bet mes galvojame bendrai apie visą viešojo transporto politiką. Neseniai valstybėms narėms mes taip pat e, pateikėme, taip pat ir e, Europos parlamento susipažinimui pateikėme um, kūro kokybės direktyvos pasiūlymus dėl iškastinio kūro e, naujos politikos ir aš manau, kad e, e, mes tikrai pasėmėme, kad jūs labai domitės šio klausimu ir komisija nusprendė, kad um, visas, visos naftos atsargos, kurios yra įprastinės skalūno dujas, kad visa tai atitiktų mūsų tikslus ir jūsų komitetui bus taip pat per, pateikta ir peržiūrai e, šie pasiūlymai. Kalbant apie kūro kokybės direktyvą, tai šiuo metu komisijos tarnybos analizuoja pereimą prie biokūro. Aš žinau, kad jau seniai reikėjo teikti pasiūlymą šioje srityje, bet tikrai mes labai daug dirbame, kad galėtume teisingai suformuluoti viską. Kalbančioji atsiprašo, nes kalba per nelį greitai. Bandysiu kalbėti lėčiau, sako kalbančioji. <clears throat> Bet tikrai mes keičiame savo darbo planus ir tikimės, kad dar iki šių metų pabaigos galėsime pateikti jums savo pasiūlymą. Trumpai taip pat noriu paminėti oro transporto sritį ir įtraukimą į ATL. Jūs žinote, kad taryboje dauguma balsų valstybės narės patvirtino teisiškai neįpareigojančią deklaraciją, kuria kreipiamas į valstybės narės, kad jos neįtrauktų oro transporto sektoriaus į ATL sistemą. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodo keistai, tačiau jeigu pagalvosime iš kitos pusės, tai pamatysime, kad dėja visos diskusijos paprastai vyksta apie tai, ko nenori valstybės narės, užuot jos kalbėtų apie tai, ką reikia padaryti, kad susitartų. Taigi, <clears throat> vienas iš priešininkų yra gerai žinantis ir mes labai išsamei dar sistemos patvirtinimo laikais komisijoje, kar, parlamente kartu su taryba svarstėme a, teisės aktus, kuriems priimti reikalinga didelė balsų dauguma. Kas prieštarauja? Junktinės Amerikos valstijos ir kai kurios kitos šalis. Jų pozicija po 2005 metų nepasikeitė ir mes tiesiog esame priversti suteikti joms dar vieną šansą. Kodėl nenorima pritarti mūsų siūlomai sistemai? Ogi todėl, kad lobistai yra labai stiprus, bet jų argumentai silpni. Jeigu kalbėtume apie teisėtumą, tai generalinis prokuroras spalio šeštą dieną yra labai aiškia išvada padaręs, būtent, kad tikrai ne viskas prieštaroje Čikagos konvencijai ir kad tikrai ne viskas prieštaroje JAV sistemai ir IKAO nuostatoms. Nėra teisinga remtis ekstrateritorialumo principų ir taip pat nėra teisinga teikti augančių mokesčių argumentą. Taigi viskas labai aiškiai išdėstyta ir preliminari nuomonė buvo labai palanki ES ir pritarė jos argumentams. Tačiau dabar tai, ką mes girdime iš tartautinės civilinės aviacijos organizacijos, stabina, nes ICAO šiuo metu daro tokias pačias išvedas kaip 2004 metais. Nes dar tada ICAO sakė, kad būtų gerai turėti specialią taršos leidimų sistemą, nes tada būtų galima imtis kitų žingsnių. Ir jeigu jau tokia sistema atsirastų, tai geriausia būtų ją taikyti regiono pirmiausia mastu. Taigi tokia yra istorija. Ir mes turime aiškiai pasakyti, kad mūsų pozicija yra tikrai stipri ir Europos Sąjunga ją grindžia ne atskiromis iš ne, nuo lubų paimtomis uh, um, idėjomis. Mes daug ką diskutavome taryboje aplinkos, taip pat transporto ministrai labai aiškiai pasisakė, yra aiškiai e, suteiktas pritarimas ir praėjusią savaitę IKAO valstybės narės IKAO posėdžio metu tvirtai gynė ES poziciją, taigi niekas neatsitraukė nuo užsibrieštų <clears throat> tikslų. Aišku, ES yra įsipareigojusi uh, imtis sprendimų, kurie padėtų pasauliniu lygiu sumažinti taršą. Bet visos tos diskusijos, kurios vyko, ta, vyksta dabar, kurios vyko anksčiau, tikrai neatskleidė kažkokių naujų faktų, kurie leistų manyti, kad artimiausių metų bus pasiektas kažkoks tarptautinis susitarimas, bet siekiant susitarimo Europą tikrai netrukdys. Dabar, kalbant apie 2012 metų prioritetus, na, aišku, pirmiausia, tai energetikos ir aplinkosaugos paketo įgyvendinimo klausimas, jam teikiamas prioritetas ir mes norime, kad ETS sistema jau pradėtų veikti nuo 13 metų. Kalbant apie kovą su klimato kaita, tai ES um, lygių bus um, teikiami teisės aktai, kurie padės sumažinti automobilių ir um, komercinio transporto išmetimus. Kalbant apie jūrų transportą, mes taip pat inicijuojame naujus veiksmus, nes kaip žinia, jeigu iki šių metų pabaigos nebus pasiektas tarptautinis susitarimas, o mes tokio susitarimo siekiame, atsižvelgdami į parlamento pageidavimą. Beje, turiu pasakyti, kad paskutinis susitikimas su suinteresuotaisiais subjektais leido truputį pasistumėti į priekį, todėl jūrų transporto srityje taip pat labai rimtai dirbame. Ketiname peržiūrėti EFKOS reglamentą, atsižvelgianti neseniai patvirtintą ataskaitą, kuri atskleidžia, kad reikia toliau imtis priemonių, leidžiančių sumažinti išmetimus ekonomiškai naudingų požiūrių. Dar vienas dalykas - tai yra koregavimo strategija atsižvelgianti 13 metų planus. Tikiu, kad kolegos iš Italijos ir Prancūzijos atsižvelgdami į tai, kas ten vyksta, mums pritars. Galiausiai, kas nemažiau svarbu, kitais metais mes ketiname toliau labai aktyviai dalyvauti tarptautinėse dėrybose, siekdami mūsų tikslo susitarti dėl teisiškai įpareigojančios sistemos. Ir galiausiai noriu pasakyti dar keletą dalykų apie Durbano konferenciją. Manau, būtų visiškai teisinga pasakyti, kad mūsų vizija sutampa su tuo, kas pasakyta parlamento rezoliucijoje. Ir tikrai noriu padėkoti jūsų komitetui už labai tą sudėtingą darbą, kurį jūs nuveikėte, rengdami pasiūlymui rezoliuciją, kuri bus patvirtinta kitą antradienį. Kalbant apie Durbaną, reikia pirmiausia, aišku, pasinaudoti visais teigiamais Kopenhagos susitikimo elementais. Tačiau mes visi žinome, kad urbane nebus pasiektas galutinis susitarimas. Tai dar nėra kelio pabaiga. Aišku, kalbėsime apie kankų nepriimtus sprendimus, bet labai daug problemų yra neišspręstų. Ir vienas iš neišspręstų pagrindinių klausimų tai yra teisinė forma, teisinis pagrindas. Šį klausimą Durbane vėl svarstysime. ES ir toliau laikosi ambicingos ambicingo tikslo pasiekti bendrą teisiškai privalomą visiems partneriams susitarimą. Aišku, Europos Sąjunga neabejotinai laikosi Kyoto protokolo nuostatų. Bet dar vienas dalykas kyla, ar Europa viena, ar beveik absoliučiai vieniša sugebės pasiekti numatyto tikslo, kad klimatas neiššiltų labiau negu kad 2 e, laipsniai palyginti su 90 metų laikotarpiu. Pagrindinis klausimas iš tiesų toks. O kaip bus su visais likusiais procentiniais rodikliais? nes prisimta įsipareigojimų dėl klimato šilimo mažinimo nepakankamai rimtų ir dabartiniu metu, jeigu vertinsime tikslą 100 procentų, tai mes pasiekėme tik 80 procentų. O kalbant apie po Kyoto laikotarpį, tai manau, kad visos šalis turi prisijimti įsipareigojimus, prisidėti prie šios bendros pasaulinės iniciatyvos. Ir ES yra pasirenkusi kalboti net ir apie antrąjį laikotarpį po Kyoto protokolo galiojimo pasibaigimo. Bet jeigu tai bus laikotarpis, kada bus nustatytos aiškos taisyklės, kurios užtikrins aplinkos um, tvarumą, tarpinis sprendimas, kurį mes siūlome durbale, yra susitarti dėl labai aiškių kelio gairių aiškių terminų pasiekti susitarimą dėl labai aiškios teisiškai privalomos ir laiko požiūrių ribotos trukmės sistemos, kad būtų galima susitarti dėl taisyklių. Mes labai aktyviai dirbame su partneriais tiek išsivyščiusių valstybių, tiek besivystančių valstybių, kad įsiaiškintume, ko yra pasirengusios mūsų šalis partnerės imtis, kad Durbane būtų galima pasiekti to tarpinio susitarimo. Ir prieš baigdama noriu pasakyti, kad aš asmeniškai manau, kad pastarųjų mėnesių a, įvykiai rodo, kad labiau linkstama link ES pozicijos. Ypač svarbu, kad besivystančios šalis suprastų, jeigu mes prisimsime įsipareigojimą, bet tas įsipareigojimas bus nepagrisas kažkokiom sąlygom, tai tada stambiosios pasaulio ekonomikos iš tiesų nebesijaus suvaržytos ir galės veikti kaip nori trečiųjų šalių atžvilgių. Taigi svarbiausia tinkamai sutvarkyti sistemą. Aišku, dabar neužteks laiko tam kelio gairių planui parengti, nes reikės įtobulinti ateityje. Bet tai yra vienas iš pagrindinių klausimų, kurį reiks svarstyti Durbane. Ir aš manau, kad Tuo tarpu ženklai rodo, kad ES pozicijai po truputį vis labiau pritariama ir besivystančios šalis pradeda suprasti, kodėl ES e, siūlomas variantas tikrai yra pagristai protingas ir kiek galėtų prisidėti prie kovos su klimato kaita. Dar vienas kritinis svarbos klausimas Durbane bus įvairūs klausimai susiję su klimato kaitos poveikio mažinimu, taip pat um, pažadai sumažinti taršą tam tikrų procentinių lygių ir užtikrinti aplinkos tvarumą. Ir dar vienas dalykas, akivaizdu, kad dabar ir ateityje bus ypač svarbu, kad ES, turiu galvoje komisiją ir valstybės narės, įvykdytų tuos finansinius pažadus, kurių buvo duoti Kopenhagoje. Ir aišku, mes šiais metais pakartojame tai, ką darėme praėjusiais metais, įvertinome, kiek lėšų buvo skirta 11 metais, palyginome su Kopenhagoje pažadėtomis sumomis pagal atskirus sektorius, tokius kaip miškininkystė, pavyzdžiui, ir klimato kaitos padarinių švelninimas. Ir tai buvo padaryta tam, kad įsiaiškintume, kur dar ko trūksta, kad būtų užtikrinta tinkama pusiaisvėra. Aišku, turbane reikės kalbėti apie ilgalaikį finansavimą ir kaip reikės surinkti iki 20 metų kasmet po 100 milijonų dolerių. Aišku, viskas atrodo gražiai, kai skaitome strategiją Europą 2020, bet reikia šiandieną jau galvoti, kas bus 30 metais ir 50 metais. Todėl jau dabar komisija rengia finansinės perspektyvos ribose naujus pasiūlymus dėl DEFCO, dėl EAS ir mūsų partneriai jau dabar turi aiškiai matyti, kad ES galvoja apie finansinius įpareigojimų vykdymą ne tik tai iki 20 metų, bet ir vėlesnių laikotarpių. Taigi, Durbane tikrai reikės kalbėti apie finansus, bet finansai neturi tapti vienintelė tema. Reikia kalbėti apie finansus kaip apie sudėtinę dalį viso paketo. Ir tai svarbu, nes Afrika atrodo labiau koncentruojasi tik į finansinius dalykus. Aišku, Finansiniai dalykai taip pat turi būti vertinami atsižvelgiant į suteiktų lėšų panaudojimo tikslingumą labai plačiame kontekste. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Ačiū už tokių svarbių klausimų uždėstymą. Tikrai pritariu e, jūsų nuomoniai dėl trašos leidimų sistemos išplėtimą apimant oro transportą ir teisinius dalykus. Aišku, svarbiausia tinkamai parengti teisės aktus, kad paskui paskutinę minutę netektų įjungti stabčių. Kągi, laikotarpis po Kyoto ir antrasis laikotarpis po Kyoto Sunku pasakyti, kaip čia bus, o dabar aš matau 11 komiteto narių, kurie pageidauja pasisakyti. Kiekvienam skiriame dvi minutės. Taigi, pradėsime pirmiausia nuo koordinatorių ir koordinatoriai po dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ir ponė Ilda Edegard. Mano konkretus klausimas. Šiandieno Financial Times buvo paskelbtas straipsnis, kad uh, komisijos tas vadinamasis primes e, modelis yra daugiau skirtas e, e, privatininkams kontroliuoti ir, ir stebėti ir nėra visiškai prasmingas. Aš norėčiau, kad jūs galėtumėte mums galbūt paaiškinti situaciją, nes e, kai mes kalbame apie tokius svarbius dalykus, apie mūsų tikslus dar ir po 2050 metų, e, tuomet reikėtų užtikrinti kiek įmanoma skaidr, didesnį skaidrumą. Kitas dalykas dėl Kyoto. E, mes juk čia kalbame ne tik tai apie tai, kad reikia ir toliau užtikrinti tai finansavimą, kovojant su klimato kaita tik mums, europiečiams, bet ir numatyti visą priemonių paketą. Tai yra labai svarbus klausimas, kurį reikės išspręsti Durbane. Dar, Taip pat yra sveikintina tai, kad struktūriniai e, fondai ir, ir 20 e, procentų paketas, e, kad visos priemonės yra stengiamasi jas padaryti kiek įmanoma labiau plačiau apimančiomis ir įtraukiant įvairius, įvairias rytis, įvairias politikos rytis. Aišku, e, reikia e, privalomų tikslų, tačiau jie turėtų būti kiek įmanoma lankščiau nustatyti skirtingoms valstybėms narėms. Aš tikiuosi, kad valstybės narės čia taip pat galės pateikti savo pasiūlymų. Kaip sakyta, dėl finansavimo aš esu daugiau realistas negu e, pesimistas ar optimistas Jau um, matėme, kokios problemos kilo Europoje pastaraisiais mėnesiais ir metais. Ir aš manau, kad tos problemos turėtų pasibaigti netrukus. E, Pone Merkel sakė, kad viskas gal baigsis tik tai po dešimties metų, o ponas Pijon iš Prancūzijos pasakė, kad dabar mes patirime esminį lūžį, ekonominį, socialinį lūžį ir dėl to aš manyčiau, kad labai svarbu kalbėti ir spręsti tuos dalykus, apie kuriuos jūs kalbėjote. Kalbėtojas yra nutraukiamas kitą kolegę. Ačiū, kad dėl aviacijos laikote stiprios pozicijos. Manau, kad tikrai dauguma esančių čia narių pritars jum. Dėl Financial Times, aš žinau, kalbėjo apie tą klausimą, ką panas Zeber iškėlė. Dėl naftos ir Kanados Gal galėtumėm išgirsti jūsų komentarus prieš valstybių narių poziciją svarsant dėl biomasės. Aš noriu pasteirauti, Mes nenorime, kad ir dėl biomasės vėl būtų tokia pati painiava. Komisija turėtų pasiūlyti tvarumo kriterijus iki šių metų pabaigos dėl biomasės arba bent jau savanoriškas priemonės. Kol kas vals, dauguma valstybių narių neturi nuosta, jokių nuostatų. Dabar vis daugiau tos biomasės yra importuojama, neaišku iš kur, neaišku ar laikomasi tvarumo reikalavimų. Uh, Taigi mums reikia labai aiškaus biomasės tvarumo plano ES. Olga Kramer. Trumpai dėl, dėl ATL naudojimo aviacijoje reikia pabrėžti, kad, jų, kad ta, tai nėra šiaip kažkokia institucija Vašingtone, o tai tikrai labai reikšminga, labai svari pasaulinė organizacija, tad e, nors jos išvada ir sprendimas yra neprivalomas teisiškas, tačiau, tačiau yra aiškus signalas. Ir e, ko gero neturėtų mūsų stebinti jų sprendimas. Aš norėčiau, kad e, ponia Hedegard pasakytų, ar po to e, IKO sprendimo e, nereikėtų mums išsaugoti savo pozicijos ir ją dar labiau sustiprinti ir stengti, stengtis ją kiek įmanoma labiau sustiprinti, nepateikiant jokių naujų pasiūlymų. Galbūt yra kažkokios trečiosios valstybės, kurios yra pateikusios pasiūlymų dėl e, apvivalentiškų priemonių. Ir, e, galbūt mums reikėtų išvengti kažkokios galimos žalos dėrybose Durbane ir stengtis visas tas problemas susijusias su trečiosiomis šalimis e, e, kiek įmanoma padaryti mažiau skausmingas, kad, kad, kad nepatirtume nereikalingos žalos. Aš manau, kad nereikėtų šios temos svarstyti, žvelgiant į ją tik tai baltai arba juodai, nes taip tik tai, uh, tik tai dar padarysime didesnę žalą patys savo. Šliutę. Um, Ačiū. Esu dėkingas už jūsų tvirtą poziciją dėl aviacijos. Noriu priminti taip pat, mm, priminti jums ir pažadą dėl e, laivininkystės 2013 metų tikslo, ką darote šiuo klausimu, nes iš tikrųjų reikia, kad visą pasaulį kvėptumėm savo priemonėm. Ir norėčiau dėl LUSEF dėl miškininkystės reikia atskirti juos nuo taršos leidimų nacionalinių sistemų tikslų. Taip pat dėl a, a, naujų anglies gavybos techno, technologijų, dėl a, naftos grėžimo atvirai jūroje. A, ar kaip dėl to derinimo, dėl naujų investicijų į šias rytis. Naujausi tyrimai rodo, kad yra dviejų trečdalių tik tai šansas, kad bus iš tikrųjų įvykdytas dviejų laipsnių tikslas, gal nulio galima siekti su, o pavyzdžiui, su metanu ar uh, azoto oksidais, kokie būtų neišvengiami tie tikslai. Thank you very much, and I'd also like to... Ačiū. Norėčiau taip pat prisijungti prie pozityvių e, minčių dėl to, ką kolegos sakė, dėl jūsų tvirtos pozicijos, dėl aviacijos Dėl dviejų dalykų norėčiau pasakyti. Visų pirma, dėl Kyoto protokolo. Aišku, aš galvoju, kad būtų padaryta žala, jeigu ES neparemtų Kyoto antro laikotarpio, neparodytų aiškios pozicijos prieš Durbaną, nes tai būtų tikrai prastas signalas besivysačioms valstybėms, tai gali išprovokuoti neigiamą reakciją iš tų, iš ko mes laukiame pozityvesnių reakcijų. Bet taip pat ir kalbant apie tai, ką jūs apiba, apibūdinote kaip tarsi tarpinį tokį sprendimą e, dėl Durbano, tos aiškios gairės, aiškus tvarkaraštis ir taip toliau. Jūsų manimų, e, kiek būtų naudingi tie terminai, kuriuos mes numatėme Kankūno susitarime, jeigu derintumėm Kankūno ir Durbano tuos planus, ar jūs galvojate, kad siekiant to tokio tarpinio sprendimo ar jūs pasiūsite neigiamą ar teigiamą signalą dėl to, ko tikimės, ko jūs tikitės, ar ES užsibrėžia plačius užmojus ar ne. Ar jūs nepergyvenate, kad bus pasiūstas neigiamas signalas? Kai neseniai komisija kalbėjo Envi komitetui dėl šių klausimų, tai uh, vienų, vienas dalykas tik tai, ko gal trūko pasisakymo, ko, ko nebuvo pabaigoje, kad e, iš viso nepergyvenkit, nesivarginkit net vykti į Durbaną, tai aš manau, kad galbūt galime būti pozityviai nusiteikę. Ja. Karl Hans Florens. Žvelgdamas į paskutinį tarybos e, pranešimą, jos e, išvadas man kyla abejonių dėl tos mūsų pozicijos Durbane. Kaipgi reikėtų daryti sąsajas, ieškoti ryšio ir su Kankūno susitarimu. Mes siekiame to pasauliniu mastu įtvirtinti tą e, priekybos emisijų, emisijomis sistemą. Europai, europiečiai gali pasauliu pasirodyti kiek arogantiški. Kaipgi reikėtų užtikrinti, kad Kyoto antrasis ar trečiasis etapas, ar kaip jūs jį bevadintumėte, e, kaip jį būtų galima aptarti su delegacijomis dar prieš tai, iš anksto. Ir galbūt yra tam kažkoks ir atitinkamas teisinis pagrindas. Galbūt reikėtų iš tiesų pateikti pasiūlymus vienu ar kitu klausimu, siūlyti daugiau. Tačiau iš tiesų, kokiagi yra ta praktinė strategija tuos dalykus aptarti iš anksto dar prieš Durbaną? Ačiū Maties, dėkoju, ponė Hedegard, ir užrodomas pastangas komisija liko prie, prie savo pozicijos įtraukti aviaciją į ATL sistemą ir taip pat įtraukti, siekti, siekti įtraukti ir laivybą į šią sistemą. Jūs kalbėjote apie 2013-2014 e, e, metais e, atliekamą įvertinimą, kokie, kaipgi laikomasi CO2 išmetimų ribų gaminant automobilius. Uh, Ir iš tiesų, ar būtų, reikėtų galbūt ieškoti galimybių gam, pramoniai, gaminant automobilius išmesti ne tik, kad kiek, kiek manoma mažiau teršalų CO2 iš metalų, bet ir apskritai jų negaminti. O dėl dėrybų mes, europiečiai, esame gana toli pažengę klimato kaitos rytyje, tačiau vis dar e, turime problemų bendraudami su su pasauliniais partneriais. Ar nereikėtų ieškoti kažkokiu, kažkokios, nereikėtų plėtoti tam tikros diplomatijos klimato kaitos rytyje? man susidaro įspūdis, kad jūs kovojate, jūs dedate visas pastangas, vargstate. Tačiau e, priešingo, priešinga stovykla yra tokia stipri, kad uh, kad prieš ją, pas, jai pasipriešinti yra labai sudėtinga ir galbūt tarp tų skirtingų klimato kaitai skirtų konferencijų reikėtų plėtoti tam tikrą diplomatiją, šios ryties diplomatiją, kad bent mažai žingsneliais galėtume e, žengti link bendro tikslo. Grazie, prezidente. E, benvenuta. Ačiū, panė pirmininkė. Dėkuoju, kad komisijos narė atvyko pas mus ir labai įdėmiai klausiausi jos pasisakymo. Žinoma, suprantu, mm, ko sieks Europos Sąjunga, tai bus tikrai 360 laipsnių e, pokyčiai Europos Sąjungoje, kai kalbame ir apie aviacijos įtraukimą į ATL sistemą ir, ir apie laivybą šioje srityje. Mano klausimas yra susijęs su dalykais, kurie labai svarbus vietai, viet, konkretiems regionams. Uh, Aš esu iš Venecijos regiono. Ten yra ketinama e, pastatyti e, anglį deginanti, deginanti, deginančią elektrinę, kuri bus labai galinga ir ta anglis bus laivais gabenama, importuojama į šį regioną iš, be kitako, pažiūrėjau, Indonezijos. Mm. šis įrenginys, ši, ši elektrinė kainuos labai daug. Ir, Italijos vyriausybė prieš keletą metų mm, išleido įstatymą ir mm, tam tikrą specifinį įstatymą skirtą būtent Venecijos regionui, kad būtų išvengta e, tam tikrų standartų, nustatytų standartų, aplinkosaugos standartų e, laikymosi. Ir regiono gyventojai dėl to yra išreiškia labai didelį susirūpinimą. Italijoje jau nekarta buvo kilusios e, didelės aplinkosauginės problemos. Ir jos mums kainavo 2,5 milijardo eurų. Atsiprašau, tą, tą sumą galėtume panaudoti, sumą skirtą pastatyti tokiai elektrinė, mes galėtume panaudoti gerokai e, palankesniems, labiau tausojančiams aplinką sprendimams. Ką šiuo klausimu galėtų padaryti komisija? Kalbėtojas nutraukiamas. Uh, Noriu pasveikinti komisijos narę atvykus į mūsų komitetą. <clears throat> Mes esame siuntę jums laišką dėl antrojo įsipareigojimų laikotarpio Vėliau jį pasirašė ir kiti parlamento nariai. Taigi mes pakartosime, pakartotinai siūsime laišką su didesniu skaičiumi parašų. Visiškai akivaizdu, kad iš tiesų mes neturime ko prarasti. Mūsų įsipareigojimai liks tokie, kokie yra. Bet jeigu mes prarasime pagreitį, kuris veda mus į antrąjį po Kyoto laikotarpį, tai tas susitarimas su besivysančiomis šalimis nebus pasiektas. Aš nelabai suprantu mūsų taktiką. Kodėl taip mes tengiamės bėgti? Kodėl dabar reikia prisimti įsipareigomus? Kodėl negalima palaukti? Kas nutiks? Kitas dalykas. Vienas iš klausimų, aišku, įskyrus aviaciją, yra tarša ir prievolę laivybos srityje ir jeigu, nėra, jeigu tarptautinė jūro organizacija nesima jokių žingsnių, tai mes nustatome tam tikras taisyklės, kurios turi būti gyvendintos, pradėtos gyventi 14 metais. Aš žinau, kad buvo pasiektas susitarimas dar vasaros pradžioje, bent jau nevyriausybinės organizacijos pritarė. Ir tai yra susitarimas su pramonė įskaitant ir besivystančių šalių pramonę, ir tai gali sum, padėti mums 20 procentų sumažinti taršą iki 30 metų ir 40 procentų iki 50 metų. Ką Jūs manote apie šį susitarimą? Ačiū toliau, Petelisa. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai už aišku pasisakymą. Trys trumpi klausimai dėl energetikos naudojimo efektyvumo pasiūlymo, kurį pateikė panas Otingeris. Jį mes čia šiuose rūmose labai intensyviai svarstome. Komisija siūlo sutaupyti, skatindama energijos naudojimo efektyvumą. Aš norėčiau, koks yra jūsų vertinimas. Ar E, taip mes, e, taip nesusidarys ir tam tikrą ekonominę recesiją, arba, e, atsiprašau, ne ekonominę recesiją, o būtent mūsų tikslo įgyvendinimas bus nebe, mūsų tikslas nebebus pasiektas, apie kurį mes kalbame nuolat dėl 20 procentų. Kitas klausimas, ar galbūt ne klausimas, o tiesiog norėčiau jūs padrasinti dėl netiesioginių misijų E, kurias, dėl kurių priimti sprendimą komisija dar turi ir turi pateikti savo pasiūlymą. E, pavyzdžiui, kalbame apie, e, kadangi mes norime, kad būtų tinkamai planuojami, pavyzdžiui, plieno pramonės darbai. Ir dar vienas dalykas. Norėčiau pabrėžti, kad ATL ATL tenkanti našta aviacijoje yra palyginus nedidelė. Ir e, mūsų gyventojams jinai kainuoja galbūt e, kainuoja tik tai 2 eurus per metus. Tai, tai dėl to man atrodo, kad e, mūsų užsibrieštas tikslas yra gana neti, neprasmingas. Ir man kyla klausimas, kodėl E, kodėl mes iki šiol dar neturime pakankamai paramos tokiems, mūsų, tokiems sprendimui traukti aviaciją ATL sistemą? Galbūt panas Paroso galėtų ieškoti sąjungininkų šio klausimu ir Durbane e, iš e, pasaulinių partnerių rato. I, uh, with, uh... Aš pritariu kolegoms, kurie ragina komisiją tvirtai laikytis pozicijos dėl oro transporto įtraukimą į ATL sistemą. Taip pat aš asmeniškai noriu išsakyti pritarimą klimato kaitai skirto finansavimo išskirimo atskira eilutė biudžete. Vienas iš dalykų yra susijęs su veiksmingo energijos panaudojimu ir viršutinėmis ATL prekybos ribomis. Mes žinome, kad jeigu veiksmingumo rodikliai bus pasiekti, tai tokiu atveju atsiras ATL sistemoje leidimų perteklius, kris leidimų kaina ir nebebus paskatos investuoti į labiau ekologinius energijos šaltinius. Todėl aš jūsų klau, noriu paklausti, ar neketinėte ATL nustatytų viršutinių ribų peržiūrėti, atsižvelgiant į veiksmingo energijos panaudojimo direktyvą ir atsižvelgiant į ekonominės naudos ir išlaidų santyki bei sieki iki 50 metų sumažinti taršą 80 procentų. Kitas kalbėtojas. Noriu paklausti komisijos narės. Ką Jūs manote apie galimą sėkmę durbinę? Aš suprantu, kad visada yra pavojus žlugti. Kita vertus, Labai svarbu nenutraukti jungtinių tautų pradėto proceso. Po susitikimo Kopenhagoje labai daug kas sakė, kad visas procesas mirė. Kankūne, nors pasiekta buvo šiokių tokių sėkmingų dalykų, spauda vis tiek kalbėjo apie šios iniciatyvos neįgalumą. Taigi dabar Durbane labai svarbu, kas vyks. Ir su tuo susijęs klausimas dėl Kyoto protokolo antrojo laikotarpio. Ar jūs tikrai tikitės, ką nors pasiekti? Aš nesu labai tikras, kad gerai supratau, ką jūs norėjote pasakyti, minėdama kelio gairių planą. Ar tai turėtų būti, pavyzdžiui, mūsų kai kurie tikslai galėtų būti teisiškai privalomi vieniems, bet neprivalomi kitiems. O kalbant apie bes, e, naujas ekonomikas, kaip jūs įsivaizduojate, kokius įsipareigojimus jos galėtų priimti. Ar tai būtų energijos veiksmingas panaudojimas, ar trašos mažinimas. Ir dar vienas labai praktinio pobūdžio klausimas. Kaip jūs įsivaizduojate galimybę Europos parlamento delegacijai dirbti? Malonu, kad jūs visada mus informuojate, bet tiesą pasakius, naujoji sutartis tikrai nesuteikia kažkokios papildomos teisės mūsų komitetui. Todėl būtų labai malonu, jeigu į ES delegaciją pakviestumėte mūsų komiteto pirmininką. Puikus pasiūlymas ir aš manau, kad vicepirmininką galima būtų pasiekti. Ir paskutinė pasisakys Margarita Ogan. Aš kalbėsiu daniškai, Koniai. Visą pirma, noriu pasakyti, kad visokiojopai remiu jūsų pastangas ir dėl IKO sprendimo. Žinau, su kuo tenka kovoti. Aš irgi turėjau spręsti tos klausimus, todėl visiškai jūs suprantu. O kaipgi yra su finansavimu? pirmasis, tas, tai, tai tas, tas startinė suma, ar jūs patenkinta, nes ES yra prisėmusi finansinius įsipareigojimus, ar ateityje bus įmanoma e, investuoti papildomai, investuoti daugiau, ar tai nebus kažkokie, kažkokios sumos, kurios galiausiai vis dėlto bus e, nubrauktos. Ir man būtų įdomu žinoti, kaipgi tą ketinama, kaip ketinama tą finansavimą užtikrinti ES lygmenių, įpareigojant valstybės narės. Ar tai bus nu, viena suma visoms, ar bus kažkaip, yra numatytas atitinkamas tų veiksmų įgyvendinimo planas. Taigi ir dėl pinigų reikia bendros strategijos. Vėl klausimas, kurį nariai uždavė dėl mūsų taktikos ar strategijos dėl Kyoto 2. Aš taip suprantu, kad jūs norėtumėt palaukti 2013, gal 2014, gal net 2015, nes šitas kop netinkamas, bet e, ar iš tikrųjų ES turi ką pasiūlyti, nes energetikos ir klimato paketas teisės aktų, ką numato 20 procentų, ką mes padarėme vienašališkai. Ir neturime ką pasiūlyti. Jeigu mes pasakysime, kad reikia laukti iki 2015 metų, tada prisijungsit prie mūsų, tai prie ko? Prisijungti. Tai todėl e, kitos savaitės rezoliucijoje mes vėl darome nuorodą į jūsų komunikatą 20 procentų ar daugiau galbūt netgi paminint 30 procentų, nes 20 procentų tai nepasiūlymas kam nors, nes tą mes jau padarėme viena, vienašališkai. Tai kaip tada ES gali pasiekti, kad ir kiti prisijungtų dabar, kitą kartą, po dviejų, po trijų metų, jeigu mes negalime nieko daugiau pasiūlyti. Taigi, prašom, klausimų buvo daug. Sorry. Ačiū, klausimų tikrai buvo daug, ačiū už jūsų indėlį, atsiprašau, kad galbūt aš ne viską galėsiu detaliai atsakyti, gal kai ką labiau pasižymėsiu kaip jūsų indėlį. Dabar dėl um, Zeber um, klausimų, dėl Primes modelio. primus modelio. Energetikos departamentas, valstybių narių ekspertai jau daug laiko jį naudojo Eurelektriks, tai yra pramonės asociacija užsiimanti šią sritimį irgi naudoja, tai kaip modelį savo kelio gairių planą 2050 metams. Taigi čia nėra jokių paslapčių, čia viskas aišku. Ir komisijos dokumentuose taip pat, taip, todėl minima viskas yra kaip ir aišku, bet aš suprantu, kad galbūt yra, gal kažkokio tai, gal nepakankamai žinoma apie šį modelį. Tiesiog Tikrai čia nėra nieko slapto, kaip kažkas galvoja. Lankstumas valstybėms narėms dėl energijos vartojimo efektyvumo. Taip, reikia kažkokio tai lankstumo, tačiau mes taip pat bandome pasirūpinti, kad turėtumėm tokius teisės aktus, tokius standartus, su kokie reikalingi. Pavyzdžiui, kaip taip gali būti, kad e, rinka nesugeba išspręsti situacijos, pavyzdžiui, dėl pastatų. Um, Todėl yra energijos vartojimo efektyvumo pasiūlymas pateiktas taip pat ir pastatų srityje. Taip, teisingai, reikia lankstumo, žinoma, tačiau mes dabar taip akcentuojame per komisijos MFF e, daugiamečio finansinio plano pasiūlymus, kad būtų tikrai energijos vartojimo efektyvumas skatinimas, kad tikrai mes galėtumėm pasinaudoti šio sektoriaus potencialų visoje Europoje. Kaip mes iš tikrųjų galėsime užtikrinti, kad bus panaudotas visas potencialas ES, jeigu mes energijos nevartosime efektyviai. Taigi, tai pigiausia priemonė būtent yra energijos vartojimo efektyvumas ir komisija todėl stengiasi padaryti savo ruoštų viską, ką gali, kad būtų galima užtikrinti, pasinaudo, kad būtų panaudotas tas potencialas ir gauta visa nauda iš galimų um, išlaidų. E, Linda, e, minėjote biomas, LULUSEF taip, greitai jau, um, jau kitais metais dėl biomasės, dėl tvarumo kriterijų taip, pasiūlymas iki šių metų pabaigos bus pateiktas. Komisaras Oettinger dirba šią klausimą taip pat. Olga Kramer klausė dėl um, lygiaverčių priemonių. Ir su šalimis partnerėmis labai daug dirbame. Taip, aš pripažįstu, žiniaslaidoje yra įvairių pranešimų, bet faktas yra tas, kad mes tikrai dirbame su įvairiamis šalimis dėl lygiaverčių priemonių. Pavyzdžiui, prieš dvi savaitės delegacija lankėsi Kinijoje ir aptarė šį klausimą taip pat. Praeitą savaitę aš buvau Rusijoje. Šio mėnesio į pabaigą įvyks Rusijos ir Europos ekspertų susitikimas. Uh, Ten irgi, aišku, e, lygiavertės priemonės bus irgi vienas iš klausimų. Taigi taip, tikrai dirbame šią klausimą. Taip pat ir su kitomis šalimis, kur, kurios į kaos sutikime taip pat dalyvavo irgi m, mm, Europos delegacija paprašė būtent dėl šių ekvivalentinių lygiaverčių priemonių padirbėti. Klausite, ar a, ES situacija suprasties durbanė būtent dėl aviacijos. Aš sakyčiau, ne. Visose kitose srityse, visos kitos valstybės prašo, kad ES judėtų, žengtų į priekį, parodytų daug platesnius užmas nei kiti. Tai būtų labai keista, kad iš tikrųjų nedarytumėm nieko dėl aviacijos. Visos valstybės iš tikrųjų padėkos ES, kad ji pradės spręsti šį klausimą. Aš manau, kad geriausiai būtų, aišku, turėti e, taisyklės visame pasaulyje, kurios galiotų. Ir jau e, dirbame tą klausimą labai ilgai. Taigi stengiamės dabar įtraukti ir aviaciją kaip sektorių. Ne, tikrai, kad e, negamybos sektoriui energetikos sektoriui tektų visa našta. Mes tengiamės, kad iš tikrųjų tai būtų padaryta taip, kad visiems būtų gerai ir Europos avialinijoms taip pat. Ir čia labai svarbu užtikrinti, kad proporcijos būtų teisingai nustatytos ir čia parlamento indėlis labai svarbus. Kitaip visos avialinijos pakeis savo maršrutus, kris per vidurio rytus ar dar per kažkur. Tai aš nežinau, kaip jūs galvojate, bet aš tikrai žinau, ką aš galvoju. Tikrai jeigu jie galės sutaupyti pavyzdžiui, 2 eurus ir skristi iš Pekino į Frankfurtą e, per, per Abu Dabį, pavyzdžiui, aš žinau, kokia bus situacija. Taigi labai svarbu, kad mūsų signalas būtų aiškus. 85 procentai leidimų taršos būtų nemokami. Vis, 85 procentai visų leidimų būtų nemokami. Kartais, kai kai avialinijos pateikė savo argumentus, pro jų visą tą masę argumentų pameti tą teiginį ir dėl 85 procentų. Tai štai kas yra aišku ruošiantis Durbanui. E, Lyzė klausė, kodėl neturime sąjungininkių. Turime sąjunginių dėl aviacijos. E, tai bent nemažai valstybių. Kanada, Australija tikrai nėra prieš Europos Sąjungą. Dėl to, aišku, kad mes daug dirbame ir to klausimu ir kaip analizuoja detalės, aišku, kodėl kai kurios didžiosios valstybės, jų avialinios nori kovoti prieš tokius pasiūlymus. Tačiau reikia taip pat aiškiai pasakyti, kad vienas sik jau avialinijos kovojo, kai buvo bandama sudaryti tarptautinį sutarimą. Kuo tai baigėsi? Mm, nebuvo tarptautinio sutarimo, taigi ES ėmėsi iniciatyvos. Ir šį kartą mes bandome padaryti tą patį. Aišku, yra čia ant kortos daug kas pastatyta, bet aš galvoju, kad Europa neturi pasiduoti spaudimui, neturi pasiduoti šantažui. Mes negalime sutikti su matome, kad kai kurios valstybės sako, jeigu nepakeisite savo teisės aktų, nenuliuosite savo teisės aktų, tai mes tada imsimės keršto. Aiškiai turi būti pasakyta, aš tuomet nebuvau komisijos narė. Parlamentas aiškiai žinojo, ką jie daro, komisija aiškiai žinojo, ką jie daro. Ir 27 valstybės narės aiškiai žino, ką jūs daro, taigi čia nėra jokių surprizų. Ir be to, aišku, mes tikrai labai daug dirbame, stengiamės pasiekti partnerius, kad būtų galutinis sprendimas pozityvus. Debrun klausė, kaip bus, jeigu nebus atsižvelgta į tą antrą įsipareigojimų laikotarpį, ar jeigu durbai nebus įsipareigojimų. Uh, ar nebus pakenkta ES įvaizdžiui. Aš manau, kaip kai kas iš jūsų uh, sakėte čia, Europai viskas yra aišku, mes turime tikslus, kurie nustatyti mūsų teisės aktuose, taigi visiškai aišku, ką mes darome iki 2020 metų ir po to. Tai čia pakengta bus tik tai pasauliui. Jeigu taip gerai antras laikotarpis, jokių sąlygų, jokių įsipareigojimų. Noriu priminti, kad ir pavasarį buvo tas, matėm tą žaidimą. Daug kas galvoja, kad galbūt tik tai Europa imsis to antrojo laikotarpio, įrašys kažkokius tai tikslus. Ir Durbanas bus sėkmingas. Tačiau aš manau, kad būtent tai yra didžioji klaida, nes tikrai dėl to CO2 išlakos nesumažės nei vieną papildomą toną. Ir aš tikrai nežinau, kaip galime klimato konferenciją pavadinti sėkmingą, jeigu nėra tokios perspektyvos, kad visi įsipareigos siekti daugiau nei iki šiol pasiekė. Taigi, reikia šiai pasakyti, norime antro įsipareigojimo laikotarpio, norime toliau dirbti dėl Kyoto ir vienintelis būdas tą tiltą į ateitį nutiesti yra įsipareigojimas ir iš visų kitų kada nors pasiekti mūsų pavyzdžių. Aišku, mes suprantame, kad e, Durbane ne visi dar galės e, mumis pasiekti, tačiau būtent to mes tikimės, kad būtų tas noras ir mes bandome būtent to ir siekti. Ir aš manau, kad tai yra atsakymas ir į Florence klausimą. Galiu tada labai trumpai. A, taip, sugrįžote. Manau, kad iš tikrųjų tarybos išvados aiškios daugeliu aspektų. Galbūt mm, tik tai Tai praktinė strategija būtų tokia. dėl papildomų nepanaudotų vienetų. Dėl klimato diplomatijos tikrai dirbame labai daug ir valstybės narės taip pat labai dirba, ministrai dirba ir aišku, į jas įtraukti būtent nepanaudotų papildomų vienetų klausimą įtraukti labai svarbu ir turiu jūs patikinti, kad tikrai dirbame labai daug ir mes dirbame kartu su valstybėmis narėmis, kad būtų iš tikrųjų aiškiai visi argumentai parengti dėryboms. Kai tik turiu galimybę, aš visuomet stengiuosi prisidėti prie šio darbo ir turiu pasakyti, kad jau tikrai dauguma dirba puikiai šiais lasmės. Sudanai, tikrai apie tą konkretų atvejį nekalbėsiu, nežinau tos gamyklos Veneto regione. Um, Kriton Arsenis kalbėjo apie antrą laik, įsipareigojimą laikotarpį, aš apie tai jau atsakiau, dėl uh, laivininkystės neapsikvailinkime. Aišku, kad palyginti su įprastiniu darbu, galbūt tai ir būtų tam tikra pažanga, tačiau tai nebus priemonė, kuri konkrečiai sumažins CO2 išlakas iš šio sektoriaus. Todėl reikia rinką paremtų priemonių, reikia gal ar tai įtraukti šį sektorių į taršos leidimų sistemą, galbūt reikia kažkokios rinkliavos pagal krovinį ir taip toliau. Uh, su suinteresuotomis šalėmis mes tenksimės dirbti tuo klausimu ir įtraukti uh, tą taip pat, kaip, kaip ir pažadėjome parlamentui. Lyze. Say... Taip pat buvo klausimas dėl CO2 nutekėjimo ir netiesioginės taršos. Generalinis uh, konkurencijos direktoratas jau iki šių metų pabaigos ketina pateikti pasiūlymą, kuriuo bus tengiamas iš šį klausimą spręsti. Aš žinau, kad apie CO2 nutekėjimą daug kur kalbama. Dar buvo klausimas apie sąryšį tarp ATL ir energijos veiksmingo panaudojimo iniciatyvos. Taip, yra tam tikra tarpusavio priklausomybė, apie ją kalbama gai, kelio gairių plane, veiksmų plane iki 20 metų. Ir aš manau, kad pirmininkaujant Danijai kaip tik ši diskusija ir prasidės nes e, kalbėsime ne tik tai apie mažą CO2 išmetimų kiekį, bet taip pat ir apie kitas iniciatyvas ir galėsime tada bendrai <clears throat> diskutuoti. Aš žinau, kad Danija, kai perėms pirmininkavimą, rengiasi tokiam darbui. Dabar, ko reikia, kad Durbanas pasisektų? Mano galva, trijų dalykų. Pirma, reikalinga įgyvendyti tai, dėl ko tartasi Kankūnė, sąrašas baisiai ilgas, bet Reikia racionalizuoti klimato fondą ir parengti veiklos planą. Ir tada mes nekalbame gyvien tik tai apie antrąjį po kioto laikotarpį. Mes kalbame apie tai, kad pasibaigus pirmajam laikotarpiu stambiausiai teršėjai turėtų jau pasakyti, kokių žingsnių ketina imtis toliau. Mes kalbame ne apie konkrečias detalės, mes kalbame apie naujai atsirandačias ekonomikas, kad jos imtųsi lygiai grečių teisiškai įpareigojančių veiksmų. Aiškiai noriu pasakyti, mes aišku negalvojame, kad naujos ekonomikos prisims tokių pačių ambicingų tikslų kaip ir mes, įsivyšiusios valstybės, bet mes manome, kad tai, ką mes pažadame, nepriklausomai nuo to, ar pažadame daug ar mažai, tie pažadai turi būti teisinių požiūrių vienodai vertingi. Jeigu Europa prisima tiek įsipareigojimų, o Kinė tik tai tiek, tai ar jie gali būti vienodai vertingi? Vertingi gali būti visi, jeigu mes siekiame 2 procentų dviejų laipsnių tikslo. Taigi yra senasis pirmasis priedas, kuris padalyja pasaulį, bet ar reikia taip uh, e, skirsyti pasaulį, gal reikia žiūrėti toliau, nes kitaip liksime prie tų padalyjimo linijų, kurios buvo nubrėžtos 90-aisiais, vėliau 92-aisiais metais. Todėl mes turėtume uh, galvoti ne tik tai tradiciškai, ne tik tai šiaurė pietus, bet taip pat ir kitomis kryptimis. Bet tai nereiškia, kad mes atsisakome prisimtų įsipareigojimų. Ir reikia galvoti, ar tie prisimti įsipareigojimai iš tiesų yra to paties svorio, tos pačios vertės ir 21 amžiuje, kaip ir 20 taime amžiuje. Ir EPP delegacijos klausimas buvo dėl vaidmens. Žinau, kad tas klausimas visada kils. Aš įsivaizduoju, koks bus kitas klausimas. Ar 27 ministrai atstovaus 27 valstybėms narėms ir ar bus atsižvelgta į prisimtus bendrus aplinkosaugos įsipareigojimus. Tai žinote, pirmininkė tokia yra tikrovė ir labai sunku formaliai grinai išspręsti šį klausimą, Paprastai tas tokie nesutarimai sprendžiami, užsiimant labai glaudžių pozicijų derinimu ir taip pat e, geranoriškų bendradarbiavimų pirmininkė. Ir galiausiai klausėte, ar tikrai atsiras pinigų, ar aš tikiu tuo. Na taip, mes e, spaudžiame valstybės narės laikai sunkus, bet neseniai mačiau ekonomikos finansų ministrų tarybos išvadas ir juose taip pat valstybės narės yra raginamos imtis rimtų veiksmų per laikotarpį likusi iki Durbano konferencijos. Ir galiausiai aš jau pradėjau susitikimus su pažeidžiamomis šalimis, salų šalimis, Afrikos šalimis, tam, kad jūs suprastų, kad mes suprantame, kad jūs laukiate Europos pinigų, sustabdėte kai kurios projektus ir mes esame už tai dėkingi, nes po truputį pinigai pradės judėti. Aišku, visi jūs taip pat nuvykę į savo atitinkamas valstybės turite irgi skleisti šią žinę ir turite kovoti, kad prisimti pažadai būtų įgyvendinami. Aišku, šimtų procentų matyti nepavyks visko įgyvendinti, bet mes stengiamės, kad nors didesnė įmanoma apimtimi tai būtų padaryti ir jūs turite mums padėti. Na kągi, yra dar kitų klausimų, kuriuos tikriausiai atsakymai bus pateikti savo laiku. Tai yra jūrų tarša. Ir skalūno dujos. Ir ar skalūno dujos padės mums pasiekti savo tikslų. Na, ar investicijos nesumenkins mūsų galimybių kitur. Tiesą pasakius, mes dabar analizuojame visus galiojančius teisės aktus ir kiek galima būtų pasinaudojant galiojančiais teisės aktais spręsti skalūno dujų išgavimo problemą. Mes dirbame bendrai su keliais generaliniais direktoratais klimato, energetikos ir aplinkos. Tačiau svarbiausias dalykas yra, kad valstybės narės neinvestuotų dabar tose srityse, kuriuose vėliau tikrai kils potencialios problemos siekiant tikslų nubrieštų iki 20-30 metų. Ačiū komisijos nariai už tokį labai išsamų visų klausimų pristatymą susijusi su klimato kaitos padarinių švelninimo veiksmais. Mes tikrai pritarėme tam, ką jūs darote, tikimės, kad po truputį žengsime pirmin, kad nesustosime, neįstriksime Ir aišku, mes priimsime savo rezoliuciją, o paskiau Durbane tikėkime, kad, 20, kad visų šalių konferencija bus gera. Taigi, koordinatoriai susitinka 3H1 kambaryje, o mūsų posėdis baigtas.